So, I'm so sorry. Good afternoon, everybody. Good afternoon, thank you. Labą dieną visiems, dėkoju, kad atvykote. Dėkoju, kad nevėluojate. Į mūsų komiteto posėdį. Ieškojau pats elektroninės kortelės. Priminiau jum, kad neužmirštumėt elektroninės balsavimo kortelės, bet pats kažkur ją nukišau. Taigi, turit visi turėti balsavimo korteles, nes šiandien po pietų planuojame balsuoti. Ir pirmasis dalykas, ką turime padaryti, tai patvirtinti darbo tvarkę, jeigu nėra prieštaravimų. Darbo tvarkė yra tvirtinama. O dabar pirmininko pranešimai. Pirmiausia, noriu, kad jūs patvirtumėte, patvirtų, patvirtintumėte koordinatorių rekomendacijas dėl pranešimų ir pranešėjų nuomonę dėl 2007 metų biudžeto procedūros Salvatore Ekolino pranešėjas. Antra nuomonė dėl Europos e, programos Europą piliečiam pranešėjas, ponas Sabas Sokor. Toliau e, pranešimą savo iniciatyvą vasario mėnesio plenarinėje sesijoje. Rui Tavaris pranešėjas nuomonė dėl e, baudžiamųjų sankcijų už priekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neskleista informacija ir už manipuliavimą rinką. Ir toliau paskutinis. Taip pat naujausia uh, e, TVR ministrų taryba, paskutinė uh, uh, ministrų taryba 8 kovo patvirtino tarybos išvadas dėl praktinio e, solidarumo priemonių toms valstybėms narėms, kuriuom tenka daug problemų su pabėgėlių srautais. Ir e, siūlomos priemonės yra lankščios, numato esamas priemonės ir naujas priemonės ir jomis siekiama užtikrinti praktinį valstybių narių solidarumą su tomis valstybėmis narėmis, kurioms tenka mišrių pabėgėlių srautų problema. Ir šis klausimas bus mūsų libe komiteto darbo tvarkėje rytoj. Tiek buvo pirmininko pranešimų, o dabar pradėsime darbą pagal mūsų darbo tvarkę. Bet prieš pradedant mum nagrinėti klausimus, e, noriu dar pateikti informacijos dėl domenų apsaugos pranešimų. Šie pranešimai buvo aptarinėjami per tris koordinatorių posėdžius, per trečiąjį posėdį, kuris vyko 7 kovo, dauguma koordinatorių patvirtino du e, pranešimus naudojant balų sistemą. Tai yra įprastinė procedūra ir pagal uh, balsavimo ir diskusijų rezultatus. Tai buvo paskirta žaliesiems. O pagal direktyvą socialistų ir demokratų frakcijai. Noriu priminti, kad darbo tvarkos taisyklių 192 taisyklė nustato, kad koordinatoriai ieško konsensuso. Kai konsensuso negalima pasiekti, jie gali elgtis tik tai aiškia balsų dauguma, kuri atspindi komiteto balsų daugumą, išlaikant įvairių frakcijų svarbos, išlaikant įvairių frakcijų svarbą. Taigi šis koordinatorių posėdis vyko 7 kovo ir EPP frakcija užginčijo e, tą daugumą, kurią buvo paskirstyti du pranešimai. Ir dėl to EPP frakcija paprašė, kad e, tai, dėl ko sutarė dauguma koordinatorių per savo posėdį, kad komitetas dėl to turėtų balsuoti, kad visas komitetas turėtų balsuoti. Pirmininkų konferencija taip pat svarstė šį klausimą kovo 15. Jis buvo svarstomas pirmininkų konferencijoje. Ir dar kartą cituoju, pirmininkų konferencija paskatino koordinatorius rasti sutarimą, paskiriant tuos pranešimus, rasti sutarimą lybe komitete. EPP siūlė atidėti balsavimą ir tuo būdu taip baigėsi mūsų galimybės ieškoti bendro sutarimo, paskirstant tuos du pranešimus. Yra nemažai politinių frakcijų, kurios siūlo, kad tuo klausimu būtų balsuojama. Tai yra dėl to, kam tie pranešimai bus paskirti. Turiu galvoje 7 kovo koordinatorių posėdžio sprendimą. Ir turint visą tai galvoje, dabar siūlau, kad balsuotume du kartus iš eilės. Pirmasis balsavimas būtų balsavimas dėl ankstesnio sprendimo, ar mes, ar jūs esate pasirengę šiandien balsuoti, ar norėtumėte, kad balsuotume kitą savaitę pagal EPP pasiūlymą. Jei taip, tai tada jei atidėtume balsavimą, tai jis vyktų per kitą lybę posėdį 26 kovo 3 val. po pietų. Tada tas atidėtas balsavimas būtų vykdomas 26 kovo 3 val. po pietų. Jei balsuotume šiandien, jei šiandien esame pasirengę balsuoti dėl tų dviejų pranešimų paskirimo, tai klausimas būtų toksai. Ar jūs pritarėte ar nepritarėte kovo 7 dieną primtam koordinatorių sprendimui? Taigi, dabar balsuojame dėl pirmojo sprendimo, o pirmasis sprendimas yra toksai. Ar balsuojame šiandien už tų dviejų ataskaitų? už tų dviejų pranešimų paskirimą, ar balsuojame ne šiandien. Taigi, kad nekiltų abejonių, balsuojame elektroniniu būdu. Klausimas yra, ar balsuojame šiandien, ar atidedame. Jei balsuojame šiandien, balsuojate taip, jei atidedame, balsuojate ne. What is it? Okay, we have three EPP too many, one SND reported... Uh, Man jau pranešė, kad turime per daug EPP atstovų trim parlamentarais. Neatsitiktinai jų čia yra per daug ir vienu socialistų ir demokratų per daug. Dabar socialisto demokrato nebeliko, tik per daug EPP atstovų. Dabar Dabar jau gerai. Dabar galime jau balsuoti. Vienu EPP atstovu yra per daug. Ar jau galime balsuoti? Taigi, balsuokime. Balsavimas prasideda. One EPP too many, who is he? Who is she? Vienu EPP dar per daug. Kas tas žmogus? Dabar atrodo jau gerai. Prašom, balsuojame. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 31 už, 25 prieš. Taigi balsuosime šiandien dėl dviejų pranešimų paskirimo. 31 už, 25 prieš susilaikiusių nebuvo. Dabar balsuojame už tai, ar tvirtiname koordinatorių rekomendaciją dėl dviejų pranešimų susijusių su domenų apsauga. Reglamentą žaliesiam, o direktyvą socialistam ir demokratam. Baltuojame elektroniniu būdu. Ponas Busutil, gerbiamas pirmininkė, noriu pasakyti, kad tie, kas nebuvo koordinatorių posėdėje, turėtų žinoti, kad EPP prašymas nebejoja balų sistemos teisingumu. Tiesiog EPP 2011 m. sausio mėnesį, 2011 m. sausio mėnesį sakė, kad balų sistema buvo netinkamai naudojama ir tai vyko visus metus. Dėl to reikia balsuoti šiandien. Taigi mes nekritikuojame tos balų sistemos, tiesiog norime, kad jinai būtų tinkamai naudot, naudojama. Kai nusprendžiama, kas renks pranešimus. Pirmininkas, dėkui, išgirdome EPP poziciją. Taigi, antrasis balsavimas dėl pranešimų paskirimo. Prašom. Now, one EPP too many. Vienu EPP atstovu per daug. Vienu EPP per daug. Dabar gerai. Taigi, 32 už, 26 prieš, susilaikiusių nėra. Taigi, pranešimai yra skiriami pagal balų sistemą. O dabar galime pereiti prie mūsų posėdžio darbo tvarkės. Dėkoju visiems, kurie atvyko balsuoti. Dabar esame pasirengę dirbti pagal darbo tvarkę. Prašau tylos. Again, dear colleagues, please those leaving the room. Kolegos, prašau tų, kurie nori išėti iš salės padaryti tai kuo tyliau, kad galėtume tęsti darbą. Ačiū. esame pasirengę pradėti svart, svarstyti darbo atvarkės klausimus, jų yra daug, tačiau ponia Vikstrom norėjo paaiškinti savo balsavimo motyvus, prašau. Aš nenoriu kalbėti paaiškindama savo balsavimo motyvus, tačiau pereidama prie kito punkto norėčiau šiandien trumpai pasisakyti. E, paminint penkių migrantų viduržėme jūroje patirtą mirtį, kurie bandė pasiekti e, Siciliją iš Libijos. Keli šimtai migrantų, kurie atvyko į Lampedūzą pastarosiomis dienomis po to, kai buvo Lampedūzos uostas uždarytas, buvo gražinti į Libiją. Atrodo, kad e, vėl grįžta praeities įvykiai viduržėme jūroje, žūsta žmonės bandydami pasiekti ES pakrantės. E, pamenate, prieš metus vykome į Siciliją su Libės komiteto delegacija, kuriai aš vadovavau, buvome susitikę su migrantų e, centro E, atstovais, vadovais ir gyventojais ir po to pasiuntėme, išsiuntėme laišką Italijos valdžios struktūroms, prašydami suteikti daugiau informacijos apie vykdomas priemonės, kadangi Lampedūzos uostas mūsų nuomonė buvo nesaugus migrantams, nors saugus turistams ir žvėjams. Nepaisant pažadų ilgą laiką negavome jokios informacijos, praėjo jau daugiau nei du mėnesiai. Dėl šios priežasties e, šiandien kolegoms, kurie dalyvavo e, toje delegacijos e, kelionėje, klausimo projektui, kurie atsakoma žodžiu, tam, kad e, būtų galima kreiptis į komisiją ir tarybą ir paraginti e, jas imtis veiksmų. Aš tą padarysiu savo frakcijos vardu, siekiant užtikrinti, kad ES remdamasi žmogaus teisų principais imasi <clears throat> tinkamų veiksmų, apsaugodama potencialius prieglopšio prašytojus e, nuo e, nedelsimo išsiuntimo atgal ir nuo galimos minties. Mirties. Ačiū, kad sutikėte e, žodį. Taip, taip, mes pritarėme jūsų mintims, dėkojame už šį pareiškimą, už tai, kad atkreipėte dėmesį į šį jautrų Europų klausimą, ponas Bronks trumpai. Aš pritariu ponios Vikstrom e, gedului dėl šios e, strategijų, dėl šios tragedijos, tačiau galbūt e, Libijos valdžios struktūroms turėtume paaiškinti, ir pareikšti kartu visiems žmonėms, kad jau demokratiniai procesai šioje šalyje prasidėjo ir jie turėtų stengtis likti savo šalyje ir jos stiprinti, o ne bėgti nuo demokratijos, ponė Vikstrom. Visame viduržėme jūros regione du jūrų uostai laikomi nesaugiais tai yra Lampedūzos uostas ir Libijos uostas. E, ir nu, manau, kad nevertėtų dabar pradėti diskusiją šiuo klausimu, tačiau aš siūsiu delegacijos nariams savo klausimą, į kurį atsakoma žodžiu projektą ir kuo greičiau reikia tik klausimą e, pateikti tarybai ir komisijai. Pirmininkas, nepradėkime dabar diskusijos e, klausimų e, kuris nebuvo įtrauktas į darbo tvarkę, kuri ir šiaip yra pakankamai įtempta mūsų laukia. Penki svarbus klausimai, kuriuos turėsime apsvarstyti per 3 valandas ir 5 minutės. Taigi, būsimai pusvalandį svarstysime ketvirtąjį klausimą. Tai yra uh, e, prieglopščio migracijos fondo klausimas. Ir uh, komisija pristatys šį klausimą, pateiks pranešimą ir vyks pirmasis pasikeitimas nuomonėmis dėl e, priemonių 2000, e, iki 2014 metų. Bus, pristaty, bus pristatyti finansiniai aspektai nacionalinių lygmenių e, parinktos ir e, patvirtintos priemonės. Prašėjas yra Lorenzo Sent. Iš e, pradžių išklausysime komisijos, tada panašėjo Lorenzo Fontano nuo FD frakcijos ir po to galėsime truputį padiskutuoti, tačiau neilgai, nes laiko turime nedaug. Taigi dabar žodis suteikiamas komisijos atstovui arba atstoviai, poniai Belindai Paik. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Uh, punktai nuo ketvirtojo iki septintojo yra susiję. Mm, tai yra prieglobsio migracijos paketas e, pagal daugiametę finansinę programą. Komisija norėtum pristatyti savo pagrindinius aspektus. Šiuo metu dar tekstas dokumento nėra išverstas į visas kalbas, tai yra pirma galimybė aptarti teikiamus pasiūlymus, remiantis teisėkurus akto nuostatomis. Mes perdavėme šį dokumentą sekretariatui kartu atitinkamą informaciją, kad pastara būtų išdalinta nariams. E, tai būtų naudinga papildoma informacija. Taip pat e, aiškinamųjų dokumentų rinkinį jums atsintėme rengintis diskusijoms taryboje ir e, tarybai bei lybė komitetui. Tokius aštuonis rinkinius mes jau perdavėme ir juose paaiškinami e, atskiri pasiūlymo aspektai. Dabar rengiame kitą dokumentų rinkinį, kurį greitų laikų pateiksime tarybai. Pirmininkaujant, Danijai buvo sudaryta darbo grupė, kurioje yra svarstami atitinkami klausimai svarbus teisingumo sryčiai ir vidaus reikalų sryčiai ypatingai. Stovas šios darbo grupės yra salėje ir e, rengdami kiekvieną priemonę dabar darome nemažai pažangos. E, e Manau, kad su malonumu išklausysime komisijos narių minčių ir pasiūlymų. Noriu tik priminti, kad pagal dabartinį daugiametę finansinę programą vidaus reikalams skiriamas 1 procentas ES biudžeto, panaši suma numatyta ir busimoje finansinėje programoje. Pagal dabartinę daugiametę finansinę programą 40 e, procentų kitoje finansinėje programoje numatoma padidinti e, finansavimą e, Vidaus reikalų finansavimo paketas apima išlaidas e, agentūroms, informacijų technologijų e, sistemoms, e, kurios šiuo metu jau yra baigiamas kurti, tai yra Šengeno informacinė sistema, vizų informacinė sistema ir Eurodokas bei informacinių technologijų agentūra, kuri buvo neseniai įsteigta, kad koordinuotų tų sistemų veiklą. Šiandien mes susitelksime ties dviem naujais fondais, tai yra prieglopščio migracijos bei vidaus saugumo fondų. Norėčiau apibendrinti <clears throat> mūsų pasiūlymus susijusius su pirmąją priemonė e, numatoma 8,1 milijardo eurų šiems fondams finansuoti remdamėsi dabartinės ilgametės finansų programos patirtimi, kuri yra teigiama, e, mes e, pasitikime tomis turimomis priemonėmis ir galimybę e, jas taikant spręsti dabartinės vidaus reikalų problemas. Turime keturis atskirus fondus ir dvi programas. Teityje turėtų likti du fondai - prieglopščio ir migracijos bei vidaus saugumo fondas, e, su, kur, kuriems būtų taikomas e, vienas e, veiklos arba lėšų panaudojimo mechanizmas ir uh, uh, remiantis e, atitinkamo reglamento nuostadomis, e, reglamento, kuris svarstamas ketvirtame darbo atvarkės punkte. Du trešdaliai bus e, lėšų skiriama nacionalinėms programoms pagal daugiamečius planus. Bus du trešdaliai pasidalyjama į valdymą. E, daugiametės finansų programos pradžioje, e, remiantis e, bazinę sumą, kurios nustatymo kriterijai yra paaiškinami informacija patikama apie priemonės ir pagal nustatytus tam tikrus veiksmų prioritetus. Uh, susijusius su migracija, vidaus saugumu, vizų klausimais e, bus e, skiriamas finansavimas 2017 numatyta vidurio laiko tarp peržiūra, siekiant atnaujinti, pagerinti nacionalinės programas prieglapšio migracijos ir vidaus saugumo klausimams. Taigi kaip minėjau, kad du trešdaliai bus e, lėšų paskirstama pagal bendro valdymo principą, vienas trešdalis e, pagal tiesioginį tiesiogiai bus skiriama. kuomet kalbėsime apie <clears throat> vidaus saugumą arba vidaus sienų saugumą, tai smulkiau to paaiškinsiu, kas yra tas tiesioginis valdymas lėšų. Generalinis direktorius čia lankydamasis lapkričio mėnesį paaiškino, kodėl tokia sistema yra pasirinkta, kadangi Pagal sutarties nuostatas, kai kuriuose valstybės narėse reikėjo trijų vertikalių priemonių, tai yra e, prieglopšio migracijos fondo ir dviejų uh, vidaus saugumo fondų, tai yra policijos bei sienų apsaugos ir vizų. Uh, E, šių fondų veikla remiasi bendru e, mechanizmu, bendromis taisyklėmis. Trumpai norėčiau pristatyti šios horizontalios priemonės teikiamus privalumus. Teikiamus pirmiausiai yra išvengiama veiksmų dubliavimuose kiekviename fonde, taip pat supaprastinamos procedūros, nes visiems paramos gavėjams būtų taikomos vienos tos pačios taisyklės tiek valstybėms narėms, tiek kitiems e, paramos gavėjams, tai būtų galima geriau pasinaudoti fondo lėšomis. E, taip pat e, būtų galima susijęti teikiamą paramą, įgyvenant prioritetinius sprendimus per septynių metų laikotarpį ir finansuojant bendrą, tai yra, ne, primant sprendimus bendrajame komitete e, dėl visų fondų finansavimo. Noriu kreipti dėmesį į bendrą valdymą ir e, su programavimu susijusiu požiūrį pakalbėti apie kai kuriuos e, specialiuosius aspektus, pirmiausia apie partnerystę. Šie principai turėtų būti svarbus jūsų komitetui partnerystės principas e, nebuvo pakankamai plėtojamas, e, taip kaip kitose ES paramos rytise. Mes e, norime, kad valstybės narės kartu su suinteresuotais subjektais parengtų bendrasias programas ir jas įgyvenintų. Antra naujovė yra politikos dialogas tarp komisijos ir atitinkamos valstybės narės. Jis prasidės veikiausiai 2013 metais. Komisijos narys ir atsakingas ir valstybė narė konkreti turėtų susitarti dėl bendrų gairių ir tikslų, kurie būtų siekiami pasitelkus finansavimo <clears throat> lėšas valstybė E, narė e, parengtų savo daugiametę programą e, prieglopšio migracijos fondo, fondui ir antra programa veiksmų turėtų būti skirta vidaus saugumo fondui. Mm, kitas aspektas, kurį noriu atkreipti jūsų dėmesį, tai yra finansinis valdymas, priežiūra ir kontrolė mus įkvėpė nuostatas, kurios buvo taikomos struktūrinių fondų, žemės ūkio fondų e, srityje mes atitinkamą pro, proporcingą požiūrį pasitelkėme ir e, pateikėme atitinkamą išsamesnę informaciją dėl valdymo ir kontrolės sistemos, kurią pateikėme Dabar jūsų komiteto sekretariatas detalės nesigilinsiu, galėsiu atsakyti klausimus. Noriu vieną ypatingą centralizuoto valdymo metodo e, bruožą ar būdą paminėti. E, dėl prieglupščio migracijos fondo ir vidaus sienų fondo e, pristatydami informaciją apie tai išsamiau papasakosime. Tai yra susijęs su galimybė leisti pinigus už ES ribų ir vidaus reikalų politikos aspektas. Vidaus reikalų politika turi taip pat ir išorinį aspektą, todėl numatėme galimybę teikti finansavimą ir užsienyje, siekdami išvengti interesų konflikto su e, išorės politikai skirtomis priemonėmis. Mes sieksime užtikrinti, kad priemonės būtų e, įgyvendinamos ES vidaus politikos e, svarbiais, vidaus politikai svarbiais klausimais. Pirmininkė, tuo ir baigsiu. Pagrindinė mano mintis yra ta, kad e, šis reglamentas yra pagrindų reglamentas, kurio siekime pagerinti padėtį prieglopščio migracijos bei vidaus saugumo fondų veikloje. Pirmininkas, ačiū. Dabar išklausysime trumpai tarybos nuomonių. Jeigu pastaroji norėtų dalyvauti diskusijoje, prašau žodis pirmininkaujančios Danijos atstovai, atstovai ponė Sicon Miller. Ačiū pirmininkai. Labadiena visiems, džiaugiuosi šiandien galėdama sustikti su garbiais komiteto nariais ir tikiuosi galimybę susitikti su pranešėjais. Taip pat kalbėsiu trumpai. Pirmkauti šalis norėtų nariams komiteto pranešti, kaip minėjo ponė Belinda Paik, e, apie tai, kad neseniai buvo įsteigta darbo grupė, kuri deramasi dėl finansavimo priemonių nuo 2014 iki 2020 metų teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Aš esu šios darbo grupės vidaus reikalų e, dalies vadovė deramės e, dėl priemonių, kurios šiandien yra svarstomos. Koreperio buvo e, ad hoc darbo grupė įsteigta šių metų sausio 10 dieną. Ataskaitas darbo grupė teikia tiesiogiai koreperui, tačiau taip pat informuoja ir kitas darbo grupės Ketskį, Fakozį ir Džaiks. E, mūsų dėrybos negali turėti jokios įtakos visoms bendrausiams daryboms nuo 14-20 metų. Už, e, taigi mes e, svarstame visus klausimus, išskyrus e, sumas, išskyrus skaičius. Pirmininkavintis šalis visą pasiūlymą vertina kaip bendrą paketą ir mes manome, kad toks požiūris yra naudingas siekiant suderinti teikiamą pasiūlymą su pasiūlymais dėl lėšų panaudojimo restruktūrizavimo šioje srityje mes siekime pasiekti kuo daugiau pažangos, dėl to e, mes numatėme 16 susitikimų per e, Danijos pirmininkavimo laikotarpį, 60 susitikimų. Tiksliau, aš e, tikiuosi, kad suprasite, jog šiandien suteiksiu tiek nedaug informacijos, tačiau tikiuosi, kad detaliau informaciją galėsime pasikeisti ateityje, o šiandien labai dėmesį išklausysiu jūsų klausimų ir komentarų. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Dabar žodis pranešėjai, po to diskutuosime. Pons Lorenzo Fontana, prašau. E, per... Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir komisijai už pasisakymą. Manyčiau, kad šis pranešimas yra gana techninio pobūdžio Aš e, pasistengsiu e, išryškinti kai kurios kriterijus, ypač susijusius su jų gyvendinimu. Kalbam apie trečiasią šalis, aš norėčiau sužinoti iš komisijos, kaip jie, jos manimu būtų įmanoma kontroliuoti tos fondus ir jų panau, lėšų panaudojimą trečiųjų šalių atžvilgių. Taigi kontrolė čia yra svarbu. Ne tik tai trečiųjų šalių atžvilgių, bet ir e, gyvendinant projektus ES viduje. Mes juk žinome, kad dažnai dėja e, lėšos yra panaudojamos netinkamai arba jos nepakankamai panaudojamos. Ne Bet visos procedūros, aišku, dar bus įvertintos, tačiau man vis tiek įdomu, ar, e, kalbant apie vidurio laikotarpį, ar nevertėtų pagalvoti apie tai, ka, ko, kaip, kaip reikėtų keisti da, ir iki šiol egzistavusią praktiką ir pagalvoti apie kažkokius kitokius kontrolės kriterijus. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra susijęs su tą e, būtinąją pagalbą tam tikrais atvejais iškilus reikalui. Mes juk žinome, kad dažnai e, kyla tokių, e, tokios ypatingos situacijos, kaip prieš metus, kai iš arabų šalių buvo dideli e, migrantų slaudai, srautai ir kai kurios valstybės narės susidūrė su didelėmis e, problemomis. Tad, e, Kai kurios valstybės narės jautėsi paliktos likimo valiai. Dėl to man būtų įdomu žinoti, ar bus kažkokios ypatingos procedūros numatytos siekiant e, e, sparčiai spręsti tokias problemas, e, to, padėti valstybėms narėms, kuriams kyla sunkumų, netikėtų sunkumų. Man būtų įdomu pasvarstyti apie tos įvairius punktus ir su kolegomis. Pirmininkas, diskusiją pradėkime. Jan Mulder. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pateikti klausimą komisijai. Parlamentas išreiškė norą, kad būtų Šengeno mechanizmo vertinimas atliktas. Ir numatytas e, papildomos lėšos e, as, e, personalui, kuris turėtų atlikti tokį vertinimą. Man būtų įdomu sužinoti, ar tai buvo padaryta. Thanks a lot. Um, thanks for the presentation, Ms. Pike. It was uh, very interesting. It... Pone Flotra. Involved in that. Um, Uh, MFF thing. Dėkoju, buvo labai įdomu skaityti tekstą ir turiu labai daug įvairių klausimų ir komentarų dėl bendrųjų nuostatų. Bendrai įmant, mes neprieštaraujame dviejų uh, fondų sukūrimui, užuot turėjus keturis, tačiau mes norime, kad būtų aiškiai paskirstytos uh, E, paskirstyti prioritetai, kad būtų aišku, kam konkrečiai skiriamos kokios sumos, kokie pinigai. Kad ne, jie ne, nebū, neplauktų vien tik tai, pažiūrėjau, pabėgėlių reikalų tvarkymo ir panašiai. Taip pat e, Europos parlamentas turėtų turėti taip pat savo žodžio galę sprendžiant e, tų, tų prioritetų nustatymui. Taip pat turiu susijusi klausimą. Uh, aš teisingai supratau, valstybės narės turi nustatyti savo tikslus. Tai yra, turi vykti politinis dialogas, komisija pateikia bendro pobūdžio projek, e, e, tikslus, tačiau juos specifizuoti turėtų valstybės narės. Tačiau, man atrodo, taip mes sukūrėme didesnę pilkąją zoną. Aš, o kaip tik e, jūsgi siekiate priešingo rezultato ir kas e, galiausiai tos e, e, nustatys tų tikslų, tam tikrus indikatorius, rodiklius. Taip pat ES pinigai turėtų būti naudojami tokiems tikslams įgyvendinti, kurie prisideda prie pridėtinės vertės kūrimo ir valstybės narės neturėtų būti pagrindinės finansuotojos. E, mes turėtume vengti e, finansuoti tokius dalykus, kuriuos e, bet kokiu atveju finansuotų pačios valstybės narės. E, pavyzdžiui, būtų, reikėtų vengti tokios praktikos, kaip, pavyzdžiui, pavyzdžiui, Vokietijos vyriausybės e, panaudotos e, ES lėšos Nürnbergo oro uoste e, pakeisti transporto ženklams ir panašiai. Aš nemanyčiau, kad tai yra pridėtinės vertės kūrimas. Panašus atvejs buvo ir Ispanijos atveju. Taigi, kokia, kokia jūsų pozicija šio klausimu? 16 e, bendrųjų nuostatų. Um, 16 straipsnėje yra kalbama apie bendro finansavimo dalies padidinimą net iki 90 procentų. Ir man kyla klausimas, ar, ar tam tikrai specifiniais atvejais tai yra tikslinga ir prasminga. Uh, Taip pat e, mums reikia atsižvelgti ir įvairius e, su teisiniu pagrindu susijusius aspektus, kaip tai būtų galima, e, kaip, kiek jie būtų suderinami kalbant apie vidaus saugumo fondo panaudojimą. Taip pat kaip į politinį dialogą tarp valstybių narių ir komisijos bus įtrauktas Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai. Taip pat būtų gerai, jeigu jūs aiškiai kalbėtumėte apie tai, kad E, ta išorės e, e, dimencija, išorinis matmo neturėtų būti susijęs su vystimosi sritimi. Tačiau kaipgi konkrečiai tai bus, to, to bus siekiama, nes gali iškilti tam tikrų konfliktinių situacijų, kuriuose gali būti neaišku, kas konkrečiai atsakingas už kokius sprendimus. Taigi kaip, kaip, kaipgi atrodytų tas suderinamumo klausimas vidurio laikotarpio peržiūros ataskaita yra geras dalykas, bet taip pat reikia ir išorės įvertinimo. Mes turime e, praėjusios e, daugiametės finansinės programos e, ataskaitą, įvertinimo ataskaitą, tačiau dar nėra busimosios. Ir mums būtų gerai žinoti daugybę specifinių dalykų, taip pat ir konkrečių skaičių. Taip pat Dėl stebėjimo komiteto taip pat man norėčiau daugiau informacijos apie jį žinoti ir pagaliau. Kaip, kaipgi e, finansin, finansavimo procedūrų atveju, kuomet, kaip, kokių sankcijų bus įmamasi, kuomet bus pažeidžiamos tam tikros finansinės procedūros. Dėkuoju. Ponas Piker. Thank you very much, Mr. President. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie tos principinius tikslus ir gairias. Tai apie ką mes čia diskutuojame. Ir ar gali būti tokios priemonės, kurios uh, padės ar, dar labiau patobulinti laisvę, saugumo ir teisingumo erdvę, steng, steng, stengiantis e, siekti didesnės integracijos, e, perkelti daugiau kompetencijos ES lygių, e, deramai panaudoti turimus išteklius, vykdant bendrus veiksmus migracijos, prieglopščio ar saugumo srityse. Labai sveikintina tai, kad yra e, vykdomis paprastinimo darbai, iš šešių fondų turėsime tik tai du, taikant vienodą e, lėšų panaudojimo mechanizmą. Norėčiau paminėti ypač mano nuomonę teigiamus dalykus. Pirmiausia, tai, kad e, fondai bus padidinti. Tai yra gerai, kadangi iš tiesų atsiranda naujos bendrijos užduotis, nauji uždaviniai prieglopščio migracijos rytise ir saugumo rytise, kurios reikia įgyvendinti. Jeigu mes norime daugiau iš ES, tuomet reikia jai pateikti ir atitinkamus išteklius. Taip pat man atrodo teigiamas toks pasvarstimas nustatyti didesnį lankstumą ir paprastumą um, um, panaudojant fondų lėšas E, nustatant bent daugiametę finansavimo programą. Tačiau e, tuo pat metu numatant ir tam tikrus koregavimo mechanizmus. Ir tas politinis dialogas čia yra taip pat svarbus ne tik tai proceso pradžioje, bet ir jo eigoje. Tai yra labai e, būtinas instrumentas daugiametė, čia programavimo priemonė yra gerai, tačiau mes nežinome, kaipgi migracijos e, srityje įvairios tendencijos ar nusikalstamumo srityje keis, keisis metų eigoje, taigi reikia koregavimo priemonių. Taip pat yra gerai, kad numatyta daugiau e, lėšų, e, kai kalbame apie padalyjamą ir tiesioginį valdymą. E, Man atrodo, kad bendroji kryptis yra gera, kadangi mums reikia e, didesnės integracijos, daugiau europietiškumo. E, kai kalbame apie mm, netidėliotiną pagalbą ir jos finansavimą, tuomet 4 procentų e, pasiūlytas Europos komisijos 4 procentų lygis yra tikrai geras. Ir aš nemanau, kad e, valstybės narės turėtų e, didinti tą finansavimą, jei, e, kuomet, yra, kuomet, kad, kuomet lėšų reikia labai greitai netidėliotinoms priemonėms. Nes valstybės narės turėtų turėti omenyje, kad reikia kad bus taikomas tam tikras atrankos mechanizmas, pagal kurį bus sprendžiama, kiek viena ar kita valstybė narė yra verta būti, e, susilaukti paramos iš ES. Taip pat yra gerai, kad e, svarstoma numatyti e, spartaus reagavimo mechanizmus ir finansuoti iki 90 procentų sutenkančių išlaidų. Aš norėčiau pateikti pasiūlymą jeigu dėl tam tikrų trūkumų, pavyzdžiui, e, pasienio apsaugos rytyje, nacionalinių lygmenių, tuomet reikėtų numatyti bendro finansavimo galimybę. E, e, kad valstybės narės nemanytų, jog jos gali e, tikėti 100 procentų paramos, jeigu yra tam tikrie netitikimai ir trūkumai yra jų kalti. E, Tad aš manyčiau, kad galėtume bandyti išvengti tokio dalyko. 5 procentai paramos, finansinės paramos dėl techninės pagalbos, čia negaliu kažko labai daug pasakyti, bet galbūt vertėtų pamastyti, ar užtenka tų 5 procentų. Ir paskutinis punktas, kurį norėčiau paminėti, yra klausimas skirtas komisijai. Norėčiau žinoti 632 punkte yra įrašyti atskiri tikslai e, susijęs su e, prieglopščio ir migracijos fondu, skatinant teisingą ir veiksmingą, teisingų ir svating, veiksmingų e, gražinimo valstybėse narėse strategijas ir strategijų įgyvendimą. Kas tai, ką tai tiksliai reiškia, aš ne visiškai suprantu. Ir kitas dalykas, kurį norėčiau išsiaiškinti, yra D punktas, kur jūs kalbate apie atsakomybės pasidalymą tarp valstybių narių, kad jį reikia skatinti, kiek aš žinau. Teisinis pagrindas yra Dublino sustarimas, kad E, prieglopščio klausimais, būtent e, tai yra pirmoji e, pagrindinis teisinis pagrindas, todėl aš nesuprantu, ką šis, ši formuluotė apskritai reiškia. Būtent Dublino nuostatos konkrečiai apibrėžia visus e, e, kompetencijas ir atsakomybės įvairiais lygmenimis. Aš norėčiau, kad jūs paaiškintumėte šį punktą. Ponas Bronks. Might I suggest that if they O jei vakarų šalis, taip pat ir Europos š... valstybės narės bei jungtinė karalystė išleistų mažiau lėšų vakarų Afrikos valstybėse, tai tada mums kainuotų e, mažiau negu 8 milijardai eurų priglausti pabėgėlius iš tų šalių. Ir vienas dalykas yra suteikti laikiną prieglopsti pabėgėliams, o kitas dalykas yra leisti mm, jiems visą laiką gyventi ES valstybėse narėse, nors pavojus jiem jų gimtinėse nebegrėse. Kai kalbame apie tuos pavojingus laivus, nesaugius laivus, kuriais atvyksta pabėgėliai, galėtume jiem uh, suteikti saugius laivus grįžti į jų gimtinę. Tai būtų efektyvi grįžimo, gražinimo politika. Pone Hirš. Ähm, Ačiū, pan pirmininkė. Iš esmės e, pritariu pasiūlymui sujungti iki šio veikusius fondus Tai būtų užtikrinamas didesnis skaidrumas, kartu pritariu žaliųjų frakcijos kolegai, e, kolegai, kad reikėtų iš karto skirti tam tikras sumas atskiroms teminėms sritims, kad parlamentas čia galėtų nustatyti prioritetus arba dalyvauti jų nustatymė ir ne vien tik valstybės narės savo nuožiūrą galėtų investuoti visus pinigus. Taigi čia svarbu užtikrinti pakankamą Europos parlamento kontrolę. Socialinių reikalų komitete vyksta diskusijos dėl socialinio fondo lėšų panaudojimo. E, Manau, kad prasminga yra skirti e, bendrą e, iš anksto nustatytą finansavimo sumą, tokiu būdu būtų galima teikti paramą ir mažesnio masto projektų teikėjams būtina užtikrinti, kad kuomet valstybės narės e, gauna atitinkamas lėšus, kad jos per pakankamai trumpą laiką būtų perduotos tiesioginiams paramos gavėjams, nes dažnai E, susidurimus tokia praktika, kad smulkiai projektų rengėjai turi iš pradžių savo lėšomis arba kitomis lėšomis finansuoti projektą ir tik po to e, tos išlaidos būna kompensuojamos. Taip neturėtų būti, ponė Fajon. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad e, yra gera idėja sujungti atskirius fondus, tačiau tai neturėtų neigiamai atsiliepti fondų lėšų panaudojimo veiksmingumui. Nenoriu gilintis į detalės, tačiau turėčiau uh, ir norėčiau užduoti komisijai kelis klausimus, ypač apie fondo, fondų lėšų paskirstimą. Buvo minėta Sicilija ir Lampedusa, lankiausi viename pabėgėlių prieglopšių teikimo centre. Ir uh, Ten įsitikinome, kad Italijos vyriausybė gaudavo ir toliau gauna nemažai ES lėšų, kad padėtų šiems e, pabėgėliams ir nelegaliems migrantams. Nepaisant to, skiriamos lėšų sumos atskiriems asmenims yra labai menkos centro turimos lėšos nebuvo pakankamos, kad šios būtų galima nupirkti kelis televizijos aparatus, laikraščių ar panašiai. Taip pat e, nemažai pasitaiko pinigų plovimo atveju. Klausimas, kaip galėtume užkirsti kelią piktnaudžiavimui, paskirstant europinės lėšas atskiroms vyriausybėms. Taip pat noriu paklausti, ar e, galime kontroliuoti tas sumas, kurios <clears throat> yra e, skiriamos e, konkretiems projektams arba konkrečioms pabėgėlių organizacijoms. Lankėmės taip pat e, Ma Malyje. Dažnai atsitinka taip, kad ES parama skiriama tų šalių vyriausybėms, kurios yra korumpuotos ir dėl korupcijos labiausiai pažeidžiami asmenys tos skiriamos paramos negalima. Kaip užtikrinti, kad tokia praktika nebūtų taikoma? Pirmininkas. Buvo nemažai klausimų užduota komisijos atstovai ponė Melindai Paik. Aš prašyčiau jūsų pateikti kuo trumpesnius atsakymus, kad e, galėtume e, apsvarstyti dar ir kitus klausimus. E, taip pat greitai Belinda Paik Aš pamėginsiu atsakyti užduotus klausimus, galbūt ne visus, už tai iš anksto atsiprašau. Kai kurie klausimai buvo skirti prieglopščio ir migracijos e, fondo veiklai. Kolega greitų laikų e, pristatys šį klausimą išsameu ir galės tos klausimus išsameu taip pat atsakyti, kaip ir dėl klausimo susijusio su Schengeno vertinimo mechanizmu, tai yra pono Mulderio klausimas, atsakymas šį klausimą yra JSF e, priemonė dėl sienų ir vizų, tai yra techninės pagalbos teikimo e, ten yra tinkamos nuostatos dėl gyvenimo mechanizmo, jeigu valstybės narės pagal šengeno metimo procedūrą turi imtis veiksmų, e, tuomet e, turi e, pakeisti savo programas, tačiau tai nereiškia, kad joms būtų tokia atveju suteikiamas didesnis arba platesnio masto finansavimas. Mes tikimės, tačiau, kad daugiametėje finansų programoje bus skiriamas didesnis dėmesys šiems aspektams ir trūkumams. E, keli komentarai e, susiję su pastarųjų metų padėtimi. E, aš apgalėstau, kad kai kurios valstybės jautėsi paliktas likimo valiai, nes taip iš tiesų nebuvo, ypač Italijos atveju. Mes su šalies vyriausybė glaudžiai bendradarbiaujame, siekdami suteikti Italijai papildomą finansavimą tiesioginiams veiksmams atlikti, taip pat teikiame paramą E, kuria skatinama pakeisti dabar veikiančias galiojančias programas, programas, iš tiesų kontaktų e, vis niekuomet netraukiame, netgi juos labiau plėtojame. E, turiu pripažinti, kad galbūt finansavimas skiriamas nebuvo visiškai pakankamas, tačiau nei viena valstybė narė nebuvo palikta likimo valiai. <clears throat> Ir 11 metų biudžete mes Pavyzdžiui, Frontex agentūrai papildomų lėšų skyrėme tam, kad būtų galima imtis veiksmų e, viduržėmio jūros pietų regione. Taip pat 2012 e, e, numatėme 9 milijonų eurų rezervą Frontexo biudžete ir iš tų rezervinių lėšų bus galima finansuoti tam tikrus veiksmus viduržėmio jūros pietinėje dalyje ir prie Turkijos sienos. Tokiu būdu bus galima išvengti incidentų, apie, kuriu, apie kuriuos minėjo ponė Vikstrom savo pasisakymę pradžioje, taigi mes šios klausimus svarstame taip pat ir su Italijos atitinkamomis valdžios struktūromis ir informuosime jūs apie pasiektus rezultatus. Pone Keller, daug aspektų minėjo, manau, kad jūs kalbėjote apie dabartinių programų įgyvendinimo įvertinimo, programų, kuriams buvo skirta parama, ne, negaliu išsamei to pakomentuoti, labai svarbu kad valstybės narės užtikrintų tam tikrą e, testinumą programų gyvenimo, tačiau negaliu sumai atsakyti į jūsų užduotus atskirius konkrečius klausimus. Sakant į klausimą, kaip užtikriname išorės veiksmų koordinavimą, mes iš esmės apribojame savo veiksmus e, trečių šalių atžvilgių ir dabar taikome tik tai tiesioginius veiksmus neįmanoma užtikrinti bendrojo e, valdymo ir mūsų išorės veiksmai e, bus e, vykdomi remiantis tiesioginio valdymo principų. Tokiu būdu komisija galės užtikrinti geresnį koordinavimą. Taip pat koordinuosime veiksmus tarp atitinkamo komisijos tarnybų ir išorės veiksmų tarnybos tam, kad e, nedubliuotume savo veiksmų ir nedubliuotume finansavimo. Tos priemonės mūsų taikomos turėtų viena kitą papildyti. Noriu tik priminti, kad uh, trečiosiams šalims skiriama e, parama nelaimių atveju, nenumatytų atveju yra skiriamos per įvairias tarptautinės organizacijas, tarptautinį raudoną kryžių, jungtinių tautų, atitinkamas institucijas e, galimybė leisti pinigus trečiosios šalise nebūtinai reiškia, kad mes tiesiogiai e, suteikiame lėšas su šalių vyriausybėms dėl nacionalinių ir Europos parlamento vaidmens. Norime užtikrinti, kad ypač Europos parlamentas, taip pat ir nacionaliniai parlamentai, su kuriais jau buvo pradėtos diskusijos taryboje, minėtoje ad hoc darbo grupėje dėl partnerystės veiklos principų dėl e, politikos dialogo niekam nepaslaptis. Pirmininkaujantį šalis tą patvirtins, kad dauguma valstybių narių e, vertina tą e, politinį partnerystės dialogą kaip administracinių kliūčių mažinimo priemonę ir tai padėtų pasiekti mūsų anksčiau užsibrėžtų tikslų savo komunikate. Mes paskelbėme E, kad e, rengsime naują komunikatą dėl politikos dialogo naujų e, tikslų ir veikimo principų. Manau, kad Europos parlamentas taip pat galės apsvarstyti mūsų teikiamus pasiūlymus, jeigu parlamentas norėtų atkreipti dėmesį ir pabrėžti tam tikrus specifinius klausimus, tai po to, kai e, pateiks mums ataskaitą dėl politikos dialogo vykdymo, vyk, vykdymo, galėsite savo pasiūlymus pateikti. Kalbant apie atskiras priemonės, e, mes e, pateikėme tam tikrų tikslų pavyzdžius ir e, kalbame apie tam tikrus rodiklius, e, pagal kuriuos valstybės narės rengia savo nacionalinės programas ir e, įgyvendina savo patvirtintas priemonės. Galbūt kolegos galėtų pratesti mano atsakymus, pabrėždami atskirus priežiūros ir kontrolės mechanizmo veiklos ir taikymo ypatumus, nes e, pranešėjas minėjo, kad tai yra jam labai svarbus klausimas, tai galbūt galėčiau perduoti mikrofoną savo kolegiai. Euh, Dėkui, Belinda. Šiek tiek norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į valdymo ir kontrolės sistemą, kai kalbame apie pasidalyjamą į valdymą. Reglamento pasiūlymas atsižvelgia į pagrindinį siekį, tai yra į siekį harmonizuoti su kitomis pasidalyjamojo valdymo sistemomis ir taip pat ir su finansiniu reglamentu, kuris yra svarstomas. Taigi, sistema buvo gerokai supaprastinta, nes siekiama sumažinti institucijų skaičių, kurios dalyvauja toje sistemoje ir išsiaiškinti tikslę institucijų atsakomybė, kai kalbame apie kontrolę. Čia yra labai aiškus valstybių narių vaidmuo ir siekiama pagerinti mokėjimo srautus. Tai yra siekiant, kad būtent paramos gavėjai gautų skirtas lėšas. Ir E, išlaidos bus, e, mokėjimas bus vykdomas padengiant naudos gavėjų išlaidas. Toksai mechanizmas reis užtikrinti, kad būtent paramos gavėjai gautų lėšas, nes ne visuomet mm, iki šiol e, tokia sistema buvo privaloma, kalbant apie finansinės korekcijas. Noriu pasakyti, ne visai supratau klausimą yra numatytos finansinės korekcijos, jei bus nesilaikoma reglamento nuostatų bei įsipareigojimų, kurie yra numatyti reglamente ir nuostatų susijusių dėl lėšų, dėl finansuojamų lėšų tinkamumo reikalavimų. Tiek galėjau pasakyti. Pirmininkas, galbūt pranešėjas norėtų apibendrinti. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš manau, kad turėsime galimybių dar su kolegomis apsvarstyti šį pranešimą. Nors ir supratau komisijos atsakymus, bet norėčiau, kad kai kuriuos e, šio pranešimo aspektus mes dar turėtume galimybių panagrinėti giliau. Pirmininkas, dėkui. Baigiame šio darbo tvarkės punkto svarstymą. Tai yra punktas skirtas prieglopščio ir migracijos fondui bei finansinės paramos priemonėms pagal mm, daugiametę finansinę programą vidaus politikos srityje. Pranešėjai sutarė dėl tokio darbo tvarkaraščio. Balandžio pabaigoje bus seminaras, o ataskaitos o pranešimo projektas bus pateiktas e, gegužė arba birželį, pakeitimai Liepa, pakeitimų svarstymas rugsėjį arba spalį, o orientacinis balsavimas vyks lapkričio mėnesį. Tie galiu pasakyti apie ketvirtąjį mūsų darbo tvarkės punktą - prieglopščio ir migracijos fondas bei finansinės paramos priemonės. Dabar einame prie kitų mūsų darbo tvarkės punktų, 5, 6 ir 7. Tie e, punktai yra susiję, tai yra daugiametė finansinė programa. Ir penktasis punktas yra prieglopščio ir migracijos fondas. E, pranešėja yra ponė Silvygijom. Pirmiausia, suteiksime žodį komisijai pristatyti prieglopščio ir migracijos fondą E, po to e, iš pradžių kalbės komisijos atstovė, po to Danija kaip pirmininkaujančio šalies atstovė, Danijos atstovė, o po to diskusijos e, Belinda Paik. Aš šį kartą suteiksiu žodį kolegai, kuris pristatys prieglopščio ir migracijos fondą. Dėkui, ponė pirmininkė. pasiūlymas įkurti prieglopščio ir migracijos fondą pateikiamas siekiant turėti vieną visą apimantį instrumentą, paremti valstybių narių ir ES pastangoms e, prieglopščio ir migracijos srityje. Ir šis fondas remiasi dabar esamais teisės aktais. Pirmiausia, tai E, trimis fondais pagal bendrąją programą - solidarumo, migracijos srautų valdymo bei kitais instrumentais. Pasiūlyme siekiama e, toliau supaprastinti esamus instrumentus, taip pat pratimą, e, sprendimą ir Europos, dėl Europos migracijos tinklo kai kalbame apie parengiamuosius veiksmus ir bandomuosius projektus, yra ir kitų sričių, e, kuriom taikomas šis pasiūlymas. Ir siekis supaprastinti apima ne tik trijų esamų fondų sujungimą. nes sujungimas, tiesiog paprastas sujungimas būtų tik paprastas biurokratinis dalykas, bet siekiama, kad tie fondai veiktų efektyviau, kad lėšos būtų panaudojamos veiksmingiau ir kad būtų aiškiai iškelti prioritetai, kurie išaiškėjo per pastaruosius metus pabėgėlių perkelimas, integraciją vietos ir regionų lygmenių, kai kalbame apie integravimo politiką. E, taip pat didesnis dėmesys skiriamas savanoriškam grįžimui į kilmės šalį ir nustatytų trūkumų pašalinimui. Jei tokių trūkumų negalima dabar efektyviai pašalinti. Čia turiu galvoje, pavyzdžiui, veiksmus tarp kelių valstybių. Ehm, Pone Belinda Paik jau tą minėjo. Arba veiksmus, kurie yra susiję su teisėta migracija. Ehm, pagal integracijos fondo reikalavimus dabar teisėta migracija negali būti finansuojama. kalbant apie supaprastinimą, tai yra supaprastinta sistema, kai kalbame apie tikslinės grupės įgyvendinimo įstaigas. Pavyzdžiui, galėtume paminėti integracinius veiksmus skirtus pabėgėliams arba trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra legalūs migrantai. E, lėšos šiem dviem mm, tikslam skiriamos į skirtingų šaltinių. Ateityje taip nebus. Jos bus skiriamos iš prieglopščio ir migracijos fondo, taip pat išplečiama ypatingų e, skubių situacijų apibrieštis, kai tai yra susiję su dideliais trečiųjų šalių piliečių srautais arba su srautais asmenų, kuriem reikia tarptautinės apsaugos. Arba e, tai taip pat apima ir tokią netidėliotiną situaciją, spręstina netidėliotiną situaciją trečiosiose šalise. Prioritetai bus nustatomi kas dviejus metus, remiantis mechanizmu, kuris yra labai panašus į tai, kas yra e, naudojama ir e, tikimės, kad dėl šio mechanizmo, kalbant apie ES perkelimo programą, šį mėnesį jau bus susitarta dėl atitinkamo komisijos pasiūlymo. Tas pasiūlymas taip pat apims paramą Europos migracijos tinklui e, pagal 2008 metų tarybos sprendimą ir šiam tinklui prieglapščio ir migracijos fonde e, skiriamas didesnis vaidmuo įtraukiant e, nevyriausybinės organizacijas, mokslinę, akademinę visuomenės dalį šis fondas taip pat numato tarp valstybinius veiksmus. Tas jau buvo paminėta, kalbant apie horizontalės priemonės. Veiksmai, kuriuos galima finansuoti, panaudojant tas priemonės, yra labai įvairus ir yra tam tikrų sričių, kuriuose valstybės narės turės įgyvendinti veiksmus pagal savo nacionalinės programas. Tai yra prieglopstis ir bendra Europos prieglopščio sistema. Kai kalbame apie integracijos aspektus, tai yra integracijos strategijos nacionalinių ir vietos lygmenių taip pat gražinimo aspektas, solidarumas ir atsakomybės dalymasis, perkelimas bus e, vienas iš privalomų dalykų. Kai kalbame apie sumas, komisijos pasiūlymas siūlo fondui skirti šiek tiek mažiau nei 4 milijardus eurų. 3,9 milijardus eurų. Ir iš to sumos 3,2 milijardai bus skiriami valstybių narių programoms. Praktiškai tai yra 84 procentai, o likę 16 procentų, mm, likusių 16 procentų tvarkys komisija, e, naudodama centralizuoto valdymo sistemą ir naudos įvairiem veiksmam Čia buvo jau minėti išorės dimencija, skubinė atidėliotina parama ir veiksmai e, siekiant užtikrinti Europos interesus. Kalbant apie lėšas skirtas valstybėm narėm, 74 procentai bus skirti kaip pagrindinė bazinė suma prasidėjus programos įgyvendinimo laikotarpiui ir 26 procentai priklausys nuo to, kiek valstybės narės nori dalyvauti atskirose konkrečiose operacijose pagal mm, instrumentuose numatytus prioritetus bei konkrečius veiksmus. Tai sudarys 21 procentą valstybėm narėms skirtų lėšų, o 5 procentai iš tų 26 liks e, vidutinio laikotarpio peržiūrai. Nemažai valstybių narių turi problemų su mokėjimais, ypač su mokėjimų tvarkaraščių, nes metinės programos ir fondų panaudojimas pagal metinės programas e, sudaro tokią situaciją, kad e, iš atsakingos institucijos naudos gavėjai galutinį mokėjimą gauna tik tai baigiantis programai. O dabar situacija pasikeis, nes valstybė narė galės komisijai siūsti mokėjimo paraišką, mokėjimo prašymą kiekvienais metais ir toje paraiškoje galės būti įtraukti įvairūs mokėjimai, kuriuos valstybė narė darė, mm, teikia tarpinėms organizacijoms, taikė, taikė tarpinėms organizacijoms, buvo pateiktas klausimas šiandien per mūsų posėdį dėl to, kad neatskirtos lėšos atskiroms politikos rytims. Komisija specialiai taip elgesi, siekdama išvengti administracinių komplikacijų susijusių su fondų valdymu, su lėšų valdymu. Bet tai nereiškia, kad yra politikos sritis, kuriom nebus skirta pakankamai dėmesio naudojant šių fondų lėšas. Yra atskiros sritis, kurios yra išskirtos. Tai yra e, lėšos skirtos perkelimui, asmenų perkelimui ir konkretiems veiksmams. Tos sumos, kurios yra numatytos, bus naudojamos tik tada ir bus skirtos tik tada, jei valstybės narės sutiks dalyvauti tokiuose veiksmuose. Ir taip pat yra, e, kai kalbame apie programas, dalis ryčių yra privalomos, dalis ne. O kalbant apie lėšas kiekvienai politikos sričiai, tai jos bus skiriamos atsižvelgiant į konkrečių valstybių narių poreikius, nes kai kalbame apie migrantų srautus ir jų struktūrą, tai tokie srautai ir jų struktūra kiekvienoje valstybėje narėje labai skiriasi ir mes norime, kad būtų atsižvelgta į konkrečių valstybių narių konkrečią situaciją ir 20 straipsnis daro privalomais tik tai tam tikrus veiksmus, kurie yra finansuojami iš šio fondo, bet ne visus. Dėkui. Bene, grazie al dottore Signore per la puntuale e articolata. Dėkoju už šios, šį aišku pristatymą ir dabar norėčiau sutikti poniai Ketrin, tarybos atstovės sutikti žodį. Ačiū. Pirmininkantį valstybę komentuos tik tai trumpai šį pasiūlymą dėl proglašio ir migracijos fondo. Uh, Šis pasiūlymas buvo pateiktas atitinkamai tarybos darbo grupiai sausio mėnesį iš komisijos pusės. Ir ten buvo taip pat galimybė pateikti klausimus ir atsakius, sulaukti atsakymų ir valstybės narės galėjo apskeisti nuomonėmis. Toliau mm, buvo pirmasis svarstymas vasario mėnesį, kuris tęsis ir kitą savaitę. Ir turiu pasakyti, kad valstybės narės iš, iš esmės pritarė komisijos pasiūlymui e, dėl prieglopšio ir migracijos fondo, tai yra sujungiant į tokį fondą tris buvusius e, fondus ir taip užtikrint didesnį lankstumą e, valdant šios, šį fondą. Valstybės narės vis dar aktyviai nagrinėja pasiūlytus struktūras, ir e, tiek administracinės struktūras, tiek ir įgyvendinimo nuostatas ir kitus, kitas detalės. Kaip minėta, diskusijos prasidėjo tik tai vasario mėnesį, dėl šios priežasties negaliu detaliau komentuoti šio pasiūlymo, tačiau pirmininkauti valstybė e, laukia tolesnių diskusijų su parlamentu ir mes be abejo kalbėsimės ir su konkrečiu pranešėju. Dėkuoju. Bene, grazie anche alla presenza. Adesso cominciamo con il... Ačiū, pirmininkaujančiai Danijai. Dabar ponia Gijon, pranešėja. Dėkui, ponia pirmininkė, keletas papildomų komentarų, turint galvoje komisijos pristatymą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad siūloma kai kurių daug geresnių dalykų tai sveikintina. Gerai, kad programavimo laikotarpis yra daugiametis, tai leis užtikrinti veiksmų testinumą, ypač turint galvoje tuos uh, e, asmenys, kurie dalyvauja įvairių programų įgyvendinime. Taip pat tai leis e, siekti, kad būtų laikomasi tam tikrų privalomų kriterijų, kai kalbama apie gražinimą, apie savanorišką grįžimą. Taip pat e, matome, kad finansuojami projektai turės pridėtinę europinę vertą, vertę. Bus reaguojama į skubes, neatidėliojama situacijas ir tas reagavimas taip pat yra reglamentuojamas visa tai yra sveikintini dalykai, bet man kyla šiek tiek klausimų, kuriuos norėčiau pateikti. Manau, kad komisija galės į tos klausimus atsakyti, kaip atsakė į prieš tai pateiktus klausimus. Pirmasis mano komentaras būtų skirtas prieglopščio aspektui. Komisija minėjo, E, perkelimą, e, pabėgėlių perkelimą, siekiant paremti kai kurias valstybės narės, tai sveikintinas dalykas, nors jį netaip lengva įgyvendinti. Valstybės narės taip pat skiria dėmesio ir dirba e, prieglopšio prašymų nagrinėjimo srityje, siekdamos pagerinti šį proceso aspektą. Norėčiau mm, paklausti, paprašyti, kad būtų daugiau paaiškinta apie integravimo aspektus. Buvo minima vietinė regioninė integravimo strategija pritraukiant vietos ir regionų institucijas. Ir norėčiau pasakyti, kad tas vietos ir regioninės institucijas reikia kuo daugiau įtraukti į integracijos programų rengimą. Fondas remiasi solidarumo principu, tas taip pat buvo paminėta, bet kai turim uh, galvoje, bet nebuvo pažymėta nebuvo pabrėžta teisinė bazė pagal sutarties 80 straipsnį, dėl ko aš apgailestauju. Turiu dar keletą komentarų. Tik ką kalbėjęs komisijos atstovas minėjo, kad yra, kalbant apie imigrantų e, srautų, valdymą, e, svarbus yra išorės dimensijos aspektas. Ir čia būtų labai svarbu e, šio aspekto nesu, nesumaišyti su kitais išorės veiksmų aspektais, pavyzdžiui, humanitarinės pagalbos ir kitais. Dar vienas komentaras, kurio ir užbaigsiu. buvo minima, kad e, lėšos nėra labai aiškiai kai kurioms rytim atskirtos, siekiant išlaikyti lankstumo galimybę. Tokios būtų mano pastabos. Bene, cominciamo adesso la tornata degli interventi, confidando che possano essere brevi perché siamo almeno 20 minuti. Ačiū. Dabar e, norėčiau visus paraginti kalbėti, kas nori, tačiau laikykitės e, e skirto laiko, nes mums trūksta, mūsų laikas spaudžia. Dėkoju informa, už pateiktą išsame informaciją apie tą, tą naują fondą. Aš norėčiau sužinoti, Ar numatytos nuostatos siekiant e, įgyvendinti, tinkamai įgyvendinti pagal 31 Dublino e, reglamento, antrojo reglamento straipsnį e, spartaus reagavimo mechanizmą. Taip pat aš matau e, pasiūlyme, pasiūlymo tekste formuluotę, cituoju, kad valstybės narės turėtų plėtoti savo e, prieglopšio ir migracijos politiką. Mano klausimas paprastas, ar tai yra siejama su galima nauja e, politika, tokia kaip e, iš ankstinio įspėjimo mechanizmo kūrimas pagal Dublino reglamentą, ar tai yra kažkas kito, ar komisija yra numačiusi atitinkamą biudžeto eilutę tokiam mechanizmui finansuoti, turint omenyje ir faktą, kad e, padidės darbo krūvis ir e, be jok, net be jokios abejonės tikrai dramatiškai padidės. Toks mano būtų klausimas. Grazie, kolega Irš. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Viele Ačiū, ponė pirmininkė, jau daug kas buvo paminėta. Aš norėčiau pateikti konkretų klausimą. 19 straipsnėje horizontaliajame reglamente kalbama apie sklipų pirkimo draudimą. Kita vertus, šiame reglamente, penktajame straipsnėje, antroje A dalyje, e, matome E, nuostatas apie tai, kad e, turėtų būti pagerintos e, prieglušio prašytojų apgyvendinimo sąlygos ir pajėgumai padidinti. Tad įdomu, kaip galbūt čia tam tikrais atvejais prasmingiau būtų vykdyti nuomos, nuomą, bet galbūt vis dėlto tam tikrais atvejais reikėtų sudaryti sąlygas ir pirkti sklipus. E, Tad nežinau, kaip tai bus suderinama. Taip pat, kaip tai bus suderinta su apskritai prieglušio paketu, kai kalbame, pavyzdžiui, apie, um, apie kalinimo sąlygas. Ir, e, ir, e, gali būti taip, kad būtent, pažiūrėjau, šioje srityje, kai kalbame apie kalinių e, ap, kažk, apgyvendinimą kažkur, čia gali iškilti tikrai labai opus to naujų pastatų statymo kūrimo klausimas. Taip pat man būtų įdomu sužinoti, kaip interpretuoti trečiąjį straipsnį, kuriame numatyti tikslai 2D yra kalbama apie solidarumą ir atsakomybės paskirstimą, ar tai yra sėtina su savanorišku, laisvanorišku e, informacijos dalymosiu tarp valstybių narių, šiek tiek tai siejant ir su Dublino antrojų reglamentu. Tai yra valstybės narės savanoriškai gali E, šiek tiek eiti toliau už to reglamento ribų, kaip man reikėtų interpretuoti šį punktą. Bene. La signora Olmaier adesso. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė. Taip pat džiaugiuosi, kad prieglapščio ir migracijų fondas yra įsteigiamas e, šio reglamento nuostatomis ir taip suteikiama galimybė valstybėse narėse spręsti opius klausimus, perkeliant prieglopščio e, teisės rinkinį ir gauti atitinkamą finansinę paramą. Norėčiau tris aspektus trumpai paminėti. Pirmiausia, turėsime dar daug diskutuoti apie apie finansinių lėšų skirimo metodus ir kriterijus valstybėms narėms. Kol kas e, man tie kriterijai nėra labai aiškus. Antra, kaip kolegė Hirš, kaip kolegė Hirš man mm, užkliuvo kai kurie šio dokumento kai kurios pastraipos, kuriuose pasitaiko tam e, tikrų nesuderintų ir e, su kitais teisės aktais apibrėžimų turime stengtis, kad e, nebūtų naudojami skirtingi terminai, dėl kurių valstybėse narėse galėtų kir, kilti tam tikrų sunkumų Pavyzdžiui, būtų galima kalbėti apie šeimos narius arba e, prieglopščio teikėjai, ar čia yra įtraukiami taikymos rytį ar ne. Manau, kad e, turime siekti tam tikro nuoseklumo šio reglamento nuostatose ir jo sudarinamumo su prieglopščio e, prašymo teikimo dokumentų rinkiniu. Norėčiau, kad komisija apie tai pareikštų savo nuomonę. Ponas Tavariš. Ačiū pirmininkė. Šiandien kalbėsiu portugališkai. Turiu bendro pobūdžio klausimų. Dėl prieglopščio ir migracijos fondo, tačiau susitelksiu ties pabėgėliais, sprendžiant jų problemas, buvo e, nuveiktas didelis darbas ir tikiuosi, kad iki mėnesio pabaigos bus galnai patvirtinta programa. Svarbiausias su e, šiuo fondu susijęs klausimas e, yra fondo uh, lėšų panaudojimo lankstumas, jo apreptis. Europos parlamentas pageidautų daugiau demokratinės priežiūros parlamentinės kontrolės dėl e, šio fondo lėšų panaudojimo ir prioritetų nustatymo. Pageidaučiau, kad parlamentas dalyvautų nustatant prioritetus, nes priešingų atveju taryba nustatys tuos prioritetus, o daugelį metų fondo lėšos buvo panaudojamos pabėgėliams gražinti, o tokia veikla yra daug brangesnė. Taigi privalome užtikrinti, kad parlamentas būtų labiau įtraukiamas į prioritetų nustatymus ir uh, Tuomet galėtume skirti daugiau dėmesio politiniams aspektams susijusiams su fondo lėšų panaudojimu. Taip pat kyla bendro pobūdžio klausimų, pavyzdžiui, ar NVO galėtų teikti prašymus gauti atitinkamą finansavimą, turiminė tarptautinės nevyriausybinės organizacijas, kurios jau buvo paminėtos, ponė Gijom minėjo aplinkybę kad nebeplėtojamas e, ES vidaus solidarumo aspektas, nes būtų galima imtis kitų veiksmų, ne vien tik tai fondo lėšų paskirstimo. Taip pat e, tikiuosi, kad fondų e, sujungimas, integracijos fondo lėšos taip pat e, galės būti panaudojamos siekiant tinkamai integruoti imigrantus į mūsų visuomenės struktūras, nes e, anksčiau kai kurie turėjo laikyti, pavyzdžiui, pilietybės egzaminus, siekiant užtikrinti jų kultūrinę integraciją. Reikia užtikrinti, e, kad imigrantams būtų teigiama derma pagalba pirmaisiais integracijos etapais, todėl būtina parengti tinkamas europinės programas e, pabėgėlių įsikūrimui. Tam reikėtų numatyti papildomų lėšų veiklai susijusiai su jungtinių tautų žmogaus teisų komisija mums reikia skirti lėšų tranzito valstybėms, kad jos galėtų geriau spręsti pabėgėlių problemas. Primdami sprendimus dėl lėšų skirimo mes vadovaujamės įvairiais modeliais e, bendra finansavimo mechanizmu skiriame daug lėšų pabėgėlių gražinimui, kilmės šalis turime užtikrinti, kad šios lėšos būtų tinkamai panaudojamos ir aš tikiuosi, kad Europos komisija pasiūlys e, papildomus modelius, e, e, lyginant su tais, kurie anksčiau buvo naudojami, turime ne 6 tūkstančius ir 4 tūkstančius eurų skirimą vienas mes gražinimą. nes pabėgėlių gražinimo programos e, kainuoja brangiausiai. Pavyzdžiui, Danija yra sukaupusi ilgametę patirtį tokių programų gyvenimo srityje. Šalis neturinčios atitinkamos patirties Ispanija arba Vengrija. Tos programas įgyvendina daug brangesnėmis, didesnėmis sąnaudomis. Man labai svarbu užtikrinti regionių prioritetų lankstumą. <clears throat> Komisija e, naudojasi savo turimais įgaliojimais priimti sprendimus. Parlamentas jau metus laiko stengiasi būti įtrauktas į e, sprendimų prieimimą nustatant regionius prioritetus, to tarpu taryba šiuo metu yra labiau įtraukta į šių sprendimų prieimimą. Manau, kad be deleguotų aktų e, mechanizmo reikėtų pasitelkti ir kitas priemonės, nes jie teisingai suprantu, yra dabar e, rengiami prioritetai dviejų metų laikotarpiu E, turime prisiminti, kad mums pakankamai sudėtinga buvo ilgesam laiku tos prietaisus nustatyti, tačiau turime numatyti galimybę, nenumatytų atveju galimybę ir e, nenumatytais atvejais e, siūlomiems komisijos prioritetams turi pritarti parlamentas ir taryba. Kalbant apie regionius prioritetus, komisija mini Irako Sirijos pabėgėlius Libane ir Jordanijoje. Dauguma pabėgėlių iš Irako nebūtinai yra Irako piliečiai, tai gali būti Jordanijos piliečiai gyvenę Irake. Ir Taigi mes galbūt turėtume kalbėti apie iš Irako atvykstančius pabėgėlius, o ne apie pabėgėlius, kurie yra Irako piliečiai. Tikiuosi, kad galėsime pakeisti atitinkamą formuluotę. Taip pat nepakankamai dėmesio skiriama kankinimams ir manau, kad čia reikia taip pat atitinkamų pakeitimų. Pone Bronksas, teikiam žodį. Europos Sąjunga E, atrodo kalba dviem e, e, prieštaringais balsais dėl migracijos. Kalba apie <clears throat> atvykstančius migrantų srautus, tai minima politika, kuria siekima gražinti pabėgėlius į kilmės šalis, tačiau imamasi veiksmų, kurie prieštarauja šiems ketinimams labai e, nedidelė yra tikimybė, kad atvykęs migrantas į ES bus gražintas, kuomet Italija pamėginantis atitinkamų e, veiksmų, tai sulaukia ES valstybių narių pasipiktinimo ir pasmerkimo. Kalbama apie e, perkelimo aspektą, siekiant išspręsti prieglopščio suteikimo klausimus. Ir čia minimas Negražinimo principas remiantis e, sutarties dėl ES veikimo nuostatomis, to blogiau pačiai sutarčiai ir visai ES, e, nes kalbama, kad e, pabėgėliai negali būti siunčiami į pavojingą valstybę, tokių valstybių yra pakankamai daug pasaulyje, jeigu mes negalime išsiųsti pabėgėlio į pavojingą valstybę šalį atgauti, o kaip mes galime pamiršti tenai likusius visus kitus gyventojus, galbūt mes turėtume perkelti Afganistano, Pakistano visus gyventojus arba nuo Kinijos ir priešinio režimo kenčiančius gyventojus į Europos Sąjungą. Negražinimo principas e, nesibaigia ties e, šiomis priemonėmis, nes netgi į saugias šalis mes neturėtume gražinti e, pabėgėlių. Būtent todėl Libijos ir Tuniso piliečiai nebuvo gražinami į uh, uh, savo tevinės, kurios šiuo metu tampa demokratinėmis ir gali būti laikomos saugiamis. Ponai Marinėsko suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. E, šis pranešimas turi priedą, kuriame aiškinama, kaip turi būti paskirstamos fondo lėšos tarp valstybių narių paskirstimo kriterijai grindžiami statistiniais duomenimis susijusiais su prieglapščio prašytojų skaičius, viržinomų asmenų apimtimis ir taip toliau. Kaip suprantu, valstybės narės gauna paramą priklausomai nuo to, kiek jų teritorijoje yra e, problemiškų asmenų, tačiau e, remiamasi ne tų šalių geografinė padėtimi, e, ne vien geografinė padėtimi, tačiau taip pat ir jų e, sienų saugumo noriu paklausti, ar neturėtume nustatyti tam tikras sąlygas lėšų skirimui priklausomai nuo to, kaip šalis pagerina savo sienų apsaugą ir kaip kinta probleminių atvejų skaičiai toje šalyje. Ačiū ponui Marinesko už tai. Dabar norėtume paprašyti komisijos pareikšti savo nuomonę ir galbūt paaiškinti kai kurios neiškius aspektus, prašau. Um, I... Ačiū, ponia pirmininkė. daugumą komentarų, ko gero ne, ne į visus juos galėsiu atsakyti, bet daugumą pasistengsiu. Pranešėja ponia Mėgijam minėjo faktą, kad ir būtina toliau tęsti dabar egzistuojančius veiksmus, e, dabartinį prieglopšio fondą, toliau veiksmingai tą e, naudoti ir aišku, komisija tą ir toliau darys. Komisija tikisi, kad daugiau finansinių išteklių bus teikiama gyvendinant e, dabar jau vykstančias e, veiksmus. Finansavimas bus suintensyvintas ir yra numatytos atitinkamos sumos. Taip pat buvo paminėtas faktas, kalbant apie E, integracijos priemonę, jog e, e, siekiama, reikia įtraukti labiau ir vietos, ir regioninius partnerius, ir subjektus. Ir be abejo, tos, tos partnerystės bus aktyvus elementas tolė, mūsų programos tolesnėje eigoje įtraukiant visus subjektus tiek e, regioninių, tiek ir vietos lygmenių, jeigu tai bus būtina. Taip pat buvo minėtas 80 straipsnis, kaip galima šių priemonių teisinė bazė, teisinis pagrindas. Reikia pasakyti, kad komisija mini 80 straipsnį aiškinamajame e, memorandume, penktojame punkte. Jis yra minimas siekiant priminti, kad ši politi, pol, šios politikos rytis ir jų įgyvendinimas turėtų būti valdomas solida, remiantis solidarumo ir atsakomybės pasiskirtimo principu ir derinant e, savo nacionalinius veiksmus valstybėms narėms. Tačiau tai nebuvo būtina įtraukti 80 straipsnių į teisinį pagrindą, kadangi įvairių politikos ryčių teisinis pagrindas, e, kuris jau dabar egzistuoja, yra laikomas tinkamu ir pakankamu. Komisija nemano, kad 80 straipsnis ateities pasiūlyme bus, e, e, bus įtrauktas ateities pasiūlymą. O kalbant aš, apie šį e, dokumento projektą, skir, trijose skirtingose politikos rytise, jo, e, jos komisijos nuomonė 800 e, straipsnis yra minėtinas. Taip pat buvo kalbėta apie tai, jog reikia vengti įvairių subjektų darbo dubliavimosi ir biudžeto lėšų skirstimo dubliavimosi yra siekiama numatyti tam, tikras, tam tikrus išteklius, kuriais būtų galima papildyti veiksmus, e, juos įgyvendinant ES viduje, jeigu e, bus e, ir tais atvejais, jeigu bus būtinybė vykdyti bendrus veiksmus ir tarp skirtingų valstybių narių. Tad E, tad bus ir ateityje siekiama įvairių veiksmų suderinamumo. Pone Vikstrom minėjo ar klausė, ar įvairios priemonės e, prisidės prie e, dabar svarstomo mechanizmo veiksmingo įgyvendinamo ir kaip tai bus sėtina su Dublino antrojų reglamentu. Šis komentaras e, yra susijęs ir su kitais minėtais aspektais. Šiuo mechanizmu mes siekime sukurti lankščią sistemą migracijos politikos rytyje, e, kad e, nuo 2014 iki 2020 ir net 22 būtų užtikrinamas tinkamas fondo panaudojimas. Ir reikia E, numatyti tinkamas finansinės priemonės, kad, tas, ta, kad e, visą tai būtų įmanoma ir dėl to ypač dėmesys skiriamas e, valstybių narių veiksmų finansavimui, taip pat jų tų veiksmų įvertinimui ir panašiems dalykams prieglopščio srityje. Ir visa tai bus naudinga ir kuomet tas mechanizmas bus imtas įgyvendinti, kadangi mums reikės remtis e, valstybių narių teikiamą informaciją. Valstybės narės taip pat turės e, galimybę pasinaudoti tų instrumentų e, teikiamą paramą. Tačiau tai nėra tos priemonės, remintis kuriomis būtų galima įgyvendinti tą mechanizmą. Tiesiog valstybės narės turės teikti būtiną informaciją tais atvejais, kuomet tai bus būtina, kad būtų galima tinkamai gyvendinti mechanizmą. Pone Almajer minėjo faktą, kad pats apibrėžimas turi būti suderinamas su e, direktyvos e, formuluotėmis, to siekia ir komisija. Vis dėlto reikia suvokti, kad e, Labai dažnai mm, savokos e, e, direktyvoje e, palieka tam tikrą laisv, veiksmų laisvę, interpretavimo laisvę valstybėms narėms. Tad joms, kai kalbame apie finansavimo priemonės, e, jų įgyvendinimą, e, aišku, valstybėms narėms vėlgi atsivers tokia e, tam tikra interpretavimo erdvė. Ir reikės ypač dėmesį atkreipti integravimo priemonės, kadangi kai kuriuose valstybėse narėse e, yra numatytos integravimo priemonės, yra daugybė valstybių narių, kuriuose jos nėra numatytos, tad e, šios formuluotės leis valstybėms narėms ir toliau naudotis e, likščiolinę praktiką. Tačiau, aišku, tos definicijos turi būti, kiek manoma, lankstesnės, kad, nebūtų, kad jos būtų, apriektų ne kažkokios vienos specifinės valstybės narės situaciją, o būtų taikomos visoms. Kitas kolega išklaus, teikė klausimą dėl perkelimo. Iš tiesų egzistuoja visas priemonių paketas, kuris, kurio galės naudotis valstybės narės, kadangi perkelimo veiksmai e, remiantis septintojų straipsnių, galės būti finansuojami, kuomet valstybės narės e, bus pasirengusios tokias priemonės vykdyti ir turės tam tinkamus pajėgumus. Taip pat yra ir papildoma, e, sukūrima papildoma paskata valstybėms narėms, kurioms pavyks e, perkelti ir įkurti kiek įmanoma daugiau pabėgėlių joms sukūriamos papildomos finansinės paskatos. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į faktą, jog tai, kad valstybės narės e, gaunančios e, papildomą finansavimą turi su, įsipareigoti sukurti um, e, perinamo tra, tranzitinius centrus, pabėgi, migrantų centrus. Tai yra pažymima antrojo priedo pirmajame punkte. Taigi e, mums reikia gyveninti kiek įmanoma ambicingesnę e, perkelimo programą, o kas dėl deleguotųjų aktų e, įkūrimo ir perkelimo prioritetai turi būti performuluojami, peržiūrimi kas porą metų. Ir jau vyko diskusija 2009 metų komisijos patikto pasiūlymo pagrindu ir taryba, ir parlamentas į tas diskusijas ir toliau bus įtraukiami. Ir taip e, šis procesas bus e, e, pakankamai dinamiškas ir galėsim ir toliau svarstyti ir diskutuoti dėl prioritetų. Taip pat galima numatyti ir ypatingųjų atvejų finansavimą, skubių, netidėliotinos paramos teikimą man atrodo, 70-ajame straipsnėje, 17 straipsnėje, 4, 4 pastraipoje yra numatyta galimybė mm, e, e, skirti papildomą paramą e, asmenims, kuriems reikia ypatingos, ypatingai greitai pasiteikti tokią pagalbą dėl tam tikrų skubių priežasčių. Tai leis mums e, tinkamai panaudoti būtent tokią e, papildomą skubos e, paramos priemonę. Taip pat buvo iškeltas ir kankinimo aspektas. Čia nėra formuluotė susijusios su E, kankinimų, tačiau yra kalbama apie jautres grupės, ypač pažeidžiamas grupės, e, tai būtų nepilnamečiai ir e, tam tikri asmenys jautriose situacijose. Ir numatytas atitinkamas finansavimas, parama jų, jų integracijai, perkelimui, kūrimui ir panašiai. Taip pat buvo iškeltas klausimas apie konkrečias sumas, Marine, ponas Marinesku kalbėjo apie tai. Komisija šis veiksmais tengiasi išvengti finansavimų, pas, fin, finansinių išteklių paskirstimo e, ad, e, at, būtinybės kasmet, siekiant sumažinti tą administracinę naštą. Ir dėl to yra e, visą tai paliekama valstybių narių nuožiūrai, jos valdo migrantų srautus, jos e, nustato e, migrantų ir pabėgėlių, e, prieglopšio prašytojų skaičius. Ir mes manome, kad toks išteklių paskirstimas būtų įmanomas vykdant programą e, būtent prieglopšio prašyto imigrantų srautų valdymo programą ir tai, būtent tuos dalykus turi prisimti, tokią atsakomybę turi prisimti valstybės narės. Jos turės, aišku, E, tą darydamos jos galės e, tikėtis ES pagalbos, e, bus įtrauktas ir Frontexas, ir kitos institucijos, kai kalbame apie sąlygų nustatymą. Jos nebuvo įtrauktos į prieglopšį ir migracijos slautų valdymo programą, yra numatytas tiesiog lanksti, numatyta lanksti programa, e, tokių prieplaušių ir migracijos rautų valdymui. Tačiau, kai kalbame apie vidaus saugumo fondą e, ir ypač jo pasienio komponentą, tas aspektas yra įtrauktas, tai yra sėtina su e, atitinkamos ryties e, bendrijos ir Šengeno teisino įgyvendinimu. Čia ir baigsiu. Dėkoju. Thank you. Thank you. Now let's hear. In... Dėkoju. Dabar baigdami diskusiją suteikime žodį pranešėjai. Jei ne, jei tokio poreikio nėra, tai tada svarstysime šeštą ir septintą klausimus. šiandien, kai kalbame apie e, daugiametę finansinę programą teisingumo ir vidaus reikalų politikos rytise, pranešiai sutarė dėl to, kad seminaras bus balandžio pabaigoje, e, pakeitimų paskutinė data Liepa, pakeitimų svarstymas rugsėjai arba spalį ir orientacinis balsavimas lapkritį. Jei daugiau niekas nenori pasisakyti šiuo klausimu, pereiname prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Mhm, pranešėjas PPE e frakcijos atstovas Salvatore Lakolino. Jo pranešimas yra finansinės paramos priemonės, policijos bendradarbiavimas, nusikalstamumo prevencija ir kova su juo bei krizių valdymas suteiksime žodį komisijai, o tada vyks diskusijos. Ir čia mes kalbame apie du instrumentus, kurių e, yra skirtinga teisinė bazė. Tai yra policijos bendradarbiavimo instrumentas ir kitas instrumentas yra išorės sienų ir vizų instrumentas. Tai numatyta mūsų darbo atvarkės septintajame punkte. Dabar pakalbėsime apie policijos bendradarbiavimą ir e, programas, kurios dabar vykdomos iki 13 metų, tai yra kova su nusikalstamumu, su terorizmu, suteiksim žodį komisijai, pirmininkaujančios šalies atstovui, o po to suteiksime žodį pranešėjui Salvatorė Jakolinui. O dabar komisijos atstovas Pona Šifer, žodis jam, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labą dieną. Policijos bendradarbiavimo priemonė finansuojama iš vidaus saugumo fondo yra e, daug mažesnės apimties negu sienų priemonė, išorės sienų priemonė. Septyneriem metam šiam instrumentui skiriamas vienas milijardas eurų. Skirtingai nuo solidarumo, migracijos ir išorės sienų instrumentų, priemonių, kurie jau gali pasinaudoti esamą sistemą, kuri veikia nuo 2005 metų pagal pasidalėjimą į valdymą, tai policijos bendradarbiavimo priemonė yra nauja priemonė. E, mes pasimokėme iš dabartinės situacijos ir remdamėsi tą patirtimį numatėme policijos bendradarbiavimo priemonę. Dabar šioje srityje yra ISEC ir SIP programos, kurios yra labai nedidelės apimties E, kurias valdo komisija, kurios neapima išorės dimensijos, nevyriausybinės organizacijos praktiškai tose programuose neturi galimybės dalyvauti, neturi galimybės pasinaudoti šiais instrumentais ir šiomis priemonėmis. Ir jie dėl to nėra susiję su pagrindiniais ES prioritetais, kai buvo atliekama šių priemonių peržiūra vidutinio laikotarpio peržiūra, buvo ir konstatuota, kad kalbant apie SIPS programą, mm, tai yra labai svarbios infrastruktūros apsaugos programą, išaiškėjo, kad 50, šios 50 procentų šios programos lėšų e, teko penkiom valstybėm, o e, pagal kitą programą tik penkios valstybės narės pasinaudojo programos lėšomis. Taigi labai nedaug valstybių naudojasi šiomis programomis ir turi iš jų naudos. Tokia situacija negali tęstis. Mes norime, kad europinės lėšos šioje srityje būtų plačiai naudojamos ES sąjungoje, naudojantis Um, nustatytomis taisyklėmis prie glopščio migracijos ir sienų srityje. Ir policijos bendradarbiavimo srityje taip pat bus taikomas pasidalėjamasis valdymas. Šis principas mm, policijos bendradarbiavimo srityje yra naujas ir dėl to nusprendėme, kad 50 procentų lėšų bus e, finansuojama per pasidalyjamojo valdymo sistemą, o kiti 50 procentų bus skirta veiksmams ES lygmenių, bendriems e, veiksmams, projektams, kuriais taip pat siekiama apimti ir išorės dimenciją policijos bendradarbiavimo, saugumo užtikrinimo srityje bei iškilus netidėliotinoms situacijoms, e, papildant dabartinės SIPS ir AISEC programas, taip pat padidinome galimos techninės paramos finansavimą. 800 tūkstančių eurų numatyta techniniai pagalbai, iš jų 5 procentai mm, per pasidalymą į valdymą mm, skirtai techniniai pagalbai valstybėm narėm. Ir mes šiuo atveju norime ne tik gerinti E, policijos bendradarbiavimui skirtų lėšų geresnį vaidmenį, bet norime kitaip pasižiūrėti ir į tuos veiksmus, kuriuos galima būtų finansuoti per policijos bendradarbiavimo mechanizmą ir pagal naują finansinę programą. Pasižiūrėjome į esamą situaciją. Nuo 2010 metų egzistuoja vidaus saugumo strategija. Komisija 2010 metų lapkritį pateikė atitinkamą komunikatą ir šios vidaus saugumo strategijos prioritetus iki 2025 metų. Ir šie vidaus saugumo strategijos prioritetai yra policijos bendradarbiavimo priemonės pagrindas. Veiksmai yra finansuojami arba iš komisijos centralizuotai valdomų fondų arba finansuojami iš valstybių narių valdomų programų per pasidalyjamojo valdymo mechanizmą. Ir visa tai orientuota į penkis pagrindinius prioritetus, kuriem finansavimą arba bendrą finansavimą galima numatyti iki 90 procentų apimties, kaip nurodyta pasiūlymo pirmajame priedė. Taip pat išplėtėme ir patobulinome e, galimų finansuoti veiksmų sąrašą. Įtraukti nauji veiksmai, naujos galimybės ir ateityje bus galima finansuoti tokius veiksmus kaip naujų technologijų testavimas ir validavimas. Dabar to negalima daryti. Ir dėl to atsirado tokių problemų, kad kalbant pagal uh, finansavimo šeštą ir septintą programas uh, pavyko pasiekti gerų mokslinių rezultatų, bet nebuvo galima skirti lėšų jų mm, testavimui, kad po to būtų galima praktiškai tuos rezultatus įgyvendinti. Taigi ateityje tą bus galima, tą testavimą ir validavimą bus galima infon, e, finansuoti. Įrangos įsigijimo taip pat pagal esamas e, sistemas nebuvo galima finansuoti. Įrangos pirkimas negalėjo būti projekto tikslas. O ateityje, kai kalbame apie keleivio duomenų įrašus ir Europos įvairių sistemų, atitinkamų sistemų kūrimą, tai tada galima e, bus pirkti ir atitinkamą programinę ir techninę įrangą. Tai bus leidžiama finansuoti pagal šią naująją priemonę. Čia pateikiau tik keletą tokių pavyzdžių, kurie rodo, kaip ženkliai mes išplėtėme finansuotinų veiksmų apimti, kai kalbame apie pasidalėjimą į valdymą. Taip pat svarbu yra kalbėti ir apie lėšų paskirstimą tarp valstybių narių. Paskirti, kaip jau minėjau, 50 procentų lėšų bus skirta pasidalėjamajam valdymui. lyginant su dabartinė daugiametė finansavimo programa, norėjome pasiūlyti naują sistemą. Ir kai kalbame apie fondų bendrą naudojimą, norėjome pritaikyti rizikos vertinimą Mes manėme, kad šiuo atveju remtis vien tik valstybių narių pateikta informacija nėra pakankamai tinkama, nes norime lėšas padarinti tarp valstybių narių. Ir dabar esame numatę, kad reiktų iš, turėti išmatuojamus tikslus kuriuos valstybės narės turėtų užtikrinti per policijos bendradarbiavimo mechanizmą. Tai susiję su gyventojais, teritorija, infrastruktūromis, krovinių kiekiais, tarptautiniais uostais ir oro uostais. Ir taip pat tuos penkis išskirtus prioritetus susijome, susijome su tais svarbiausiais dalykais. Kitas e, svarbus aspektas vertinant e, galimą finansavimą, tai yra BVP aspektas. Tai yra, kad valstybės narės, kurios yra neturtingiausios, gautų reikiamą finansavimą. Tai yra, kad investicijos, brangios investicijos į saugumą e, nebūtų daromos tik tose turtingose šalise, o neturtingos šalis neturėtų tam lėšų. Mes siekiame, mm, kad to nebūtų. Tokius kriterijus pasirinkome ir visa tai atsispindi ir tuose toje dokumentacijoje, kuri buvo jum išdalinta. Dėkoju, dabar suteikime žodį tarybai, ponė Meller atstovaujantį Danijai, pirmininkaujančiai taryboje. Ačiū, kad sutikėte žodį. Kaip minėjau, anksčiau sausio mėnesį vyko sustikimas tarp tarybos ir komisijos ir e, pristatėme uh, Iš klausimą trumpai pasikeitėme e, nuomonėmis, tai siūlomas e, ar reglamentas yra naujovė apimanti e, solidarumo keturis fondus ir juos tarpusavėje susijanti. Mes sieksime pažangos visus keturis <clears throat> projektus įgyvendinant ISF polis priemonė čia yra pakankamai svarbi, todėl nusprendėme pirmąjį svarstymą šio pasiūlymo pradėti, kuomet būsime pasiekę šiek tiek daugiau pažangos, tai turėtų vykti balandžio pabaigoje arba gegužės pradžioje. Tarybos darbo grupė dar nepradėjo svarstyti šio pasiūlymo, todėl neturiu galimybės jums suteikti daugiau informacijos, tačiau e, nekantriai laukime glaudos bendradarbiavimo su parlamentu svarstant šį klausimą, esame pasirengę sustikti su pranešėju. Ačiū uždėmesi. Išklausykime pranešėjo nuomonės, ponas Jekolino. Ačiū, ponė pirmininkė. Išklausome komisijos pranešimo tarybos atstovės nuomonės. Šiam klausimui mes skiriame didelį dėmesį. turiu menyje policijos bendarbiavimui skiriamas lėšus. Galbūt numatyta yra daugiau, nei mes anksčiau pageidavome, tačiau čia kalba eina apie specifinę finansinę paramą kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Ir reikia lėšų skirimą sieti su atitinkamais šios kovos ir veiklos rezultatais, taip pat ir su uh, E, komisijos kovai su mafijos e, e, struktūromis ir korupcija veiklos. Taip pat reikia siekti suderinti ES galiojančias taisyklės. Tuo tikslu būtina palyginti taikomus metodus ir užtikrinti deramą kontrolę. Kalbant apie santyki 50 ir 50 tarp komisijos ir valstybių narių. Tik tokiu būdu mes galėsime išvengti netinkamesnio fondų, fondo lėšų panaudojimą, tačiau prie šio klausimo dar turėsime grįžti svarstydami visą dokumentą. Tartautinis nusikastamumo pobūdis. E, yra neatsiejamas nuo būtinybės bendradarbiauti policijos struktūroms valstybėse narse siekiant savo užsibrėžtų tikslų, todėl remiantis strateginių prioritetų sąrašu, kuris buvo trumpai minėtas, reikia skirti tame sąraše ypatingą dėmesį atskiriems aspektams, numatant uh, E, jiems taip pat atitinkama finansinė parama, pagal kurią būtų galima vertinti pasiektus rezultatus, nes be skirimo finansavimo negalime tikėtis konkrečių rezultatų taip pat ir policijos bendradarbiavimo e, srityje. Ir tą bendradarbiavimą reikia vykdyti lygiai grečiai arba kartu su krizės valdymo, krizių valdymo priemonėmis ir kitomis, kitais operatyviniais veiksmais. Jau buvo minimi įvykiai Lampedūzoje, pabėgėlių problemos. E, kalba eina apie asmenis, kurie iš e, Afrikos kyšulio e, valstybių bando patekti į Europą ir mes turime demonstruoti solidarumą šių žmonių, šių asmenų atžvilgių Vis dėlto komisija turėtų imtis drąsesnių ir ištingesnių veiksmų, sprendžiant pabėgėlių problemas, iškilus nenumatytoms aplinkybėms reikia e, turėti galimybę įsikišti, imtis konkrečių veiksmų, suderinant juos su kitomis institucijomis, kurios taip pat atlieka svarbu vaidmenį, tiek norėjau pasakyti. Ačiū ponai Jokalino, dabar ponai Tavaris suteiksime žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbės portugališkai. Turiu pripažinti, jeigu ES būtų federalinė valstybė, tai e, federalinė valstybė turėtų federalinės policijos paėgas, tačiau mes nesame federalinė valstybė, Ir atrodo, kad e, šis pasiūlymas dėl fondo e, bando sukurti tokią federalinę ES policiją, perimant valstybių narių policijos struktūrų tam tikras e, funkcijas, ypač įsigijant atitinkamą įrangą, stiprinant bendradarbiavimą, apie kurį mes čia kalbame. Aš turint omenyje, kad mes nesame federalinė valstybė. Tai mes tokių struktūrų negalime kurti. ES turi būti laikoma postsuverenė valstybė, e, įgaunančia tam e, tikras funkcijas ir įgaliojimus policijos veiklos srityje, stiprinant E, mūsų teisės ir laisvės ir manau, kad e, šio pasiūlymo bandoma judėti šią e, linkmę. Tačiau neturėtume pamiršti, kad privalome užtikrinti piliečių asmenės teisės ir jų domenų apsaugą. Didžiausia nerima man kelia aplinkybė, kad 50 procentų fondo uh, lėšų arba išteklių būtų finansuojama valstybių narių e, lėšomis. Valstybės narės dažnai naudojasi ES finansiniais ištekliais, kad galėtų finansuoti savo vykdomas politinės priemonės. Nežinau, iš kur jos paimtų lėšų šiam fondui finansuoti ir dažnai tokios išlaidos nėra kontroliuojamos nacionalinių parlamentų. Šiuo atveju Europos parlamentas taip pat neturėtų jokių kontrolės svertų. Taigi, man nelabai priimtinas šis pasiūlymas dėl uh, ištek, 50 procentų išteklio valdymo pasiskirstimo tarp valstybių narių Europos Sąjungos, manau, kad turime užtikrinti Europos parlamento kontrolę, įsigijant atitinkamą įrangą, būtina parlamentui patikrinti ir suteikti leidimą. Ypač mūsų komitetas turėtų tą daryti, nes mes varstame piliečių teisų klausimus. Atvirai kalbant, nesu tikras. Ar uh, šis sprendimas skirti paramą remintis atvirkštiniu principu, atvirkštiniu BVP dydžio principų būtų, turėtų būti teikiamas valstybėms narėms. Galbūt reikėtų atsižvelgti ir sudaryti atitinkamą valstybių sąrašą, kurioje, kur, valstybių, kuriuose vykdoma daugiausiai e, policijos e, tyrimų sąrašą ir pagal jį skirti atitinkamą paramą. užtikrinant e, europinių lėšų panaudojimą atsižvelgiant į tai, kaip yra užtikrinamos piliečių teisės ir laisvės. Gaila, kad šios diskusijos vyksta esant tokiam mažam kolegų skaičiui. Šiuo metu salėje, žinau, kad yra kolegų, kuriems labai rūpi šis klausimas, manau, kad e, tokiais klausimais reikia labai rimtų diskusijų, nes jau turime naujas bendradarbiavimo su komisija formas ir būdus. Manau, kad kyla labai daug klausimų dėl lėšų panaudojimo principų ir šios klausimus reikėtų apsvarstyti daug išsamiau. Ačiū, pana Tavarės, daugiau niekas nenori kalbėti. Taigi, galėtume padaryti apie bendrinamasis išvadas, suteiksime žodį komisijos atstovams, po to pranešėjui, komisija norėtų pakomentuoti, prašau, labai trumpai. Galbūt norėtume tik patikslinti vieną nesusipratimą, galbūt e, ne visiškai e, aiškiai išsireiškiau tą aplinkybę, kad įtraukime į remtinų veiksmų sąrašo naujus veiksmus nereiškia, kad valstybės narės turėtų arba galėtų tos veiksmus įgyveninti visiškai nesirūpindamas jų padariniais. E, tie veiksmai turi būti grindžiami daugiametėmis e, įvairia e, lypėmis programomis, kurios yra apibrėžiamas horizontaliame reglamente Jeigu įdėmiau paskaitytumėte ketvirtąjį straipsnį, kur kalbama apie e, remtinus veiksmus ir naujus veiksmus susijusius su atitinkamus e, įrangos įsigijimu, <clears throat> tai e, būtina prielaida gauti paramą įgyvenančios veiksmus ir atitikimas trečiojo straipsnio nuostatomis ir tik tai e, pagal tai e, galima nustatyti atitinkamus e, kriterijus paramos įsigijant policijos įrangą, pavyzdžiui, turiuomenyje UPNR būsimąją sistemą arba panašaus pobūdžio sistemas susijusia su informacinė, informacinėmis technologijomis. Taigi tokia yra šio pasiūlymo potekstė. Pone Jekolinė, pranešėjau, galbūt norėtumėte apibendrinti diskusiją. Aš neturiu ypatingų papildomų pastebėjimų. Skirus tai, jau, kas jau buvo paminėta, dar turėsime galimybės vėlesnių e, metų diskutuoti ir pasikeisti nuomonėmis Manau, kad pirmininkas galės apibendrinti šių diskusijų. Noriu Jums tik priminti, kad e, svastydami ankstesnius klausimus mes e, turime numatę atitinkamus renginius. E, Sena diskusija balandžio mėnesį, prašiau projektas gegužę arba birželį, liepa bus teikiami pakeitimai, rugsėjai spalį bus svarstami pakeitimai, orientacijos balsavimas numatytas lapkričio mėnesį. Kitas darbo turkės klausimas yra aštuntasis, jis yra panašaus pobūdžio Europos parlamento e, vidaus saugumo fondas išorės sienos ir vizos pranešėjas ir panas Marijan e, Žan Marinės, kuris yra salėje ką tik išėjo iš salės. Tik jeigu jis sugrįžtų per tam tikrą laiką, tai galėtume iš pradžių pradėti nuo komisijos pasisakymą. Tačiau pas Marinėskų grįžė. Pas Marinėskas apie Jūs, e, čia jūsų klaida, nes žiniasklaida manęs teiraujasi informacijos dėl naujausių pranešimų susijusių su CŽV veiklu. <clears throat> Pirmininkas sutinka. Dabar dėl vidaus saugumo fondo išklausysime komisijos prezentacijos ir ponia Belinda Paik norėtų mums pristatyti šį klausimą, po to išklausysime pirmininkaujančios Danijos atos ponios Meller ir po to steiksime žodį pranešėjai pono Marinėskui. Žodis poniai Paik. The Internal Security Fund, as, as I mentioned at the beginning, we... Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jūs sakiau, vidaus saugumo fondas yra. Uh, vienas atskiras, vienas fondas, tačiau jisai apima du elementus ir mes tikimės, kad e, valstybės narės vykdys nacionalinės programas pagal pasidalymojo valdymo principą. Ir e, čia yra labai svarbius sienos valdymų klausimas. E, specifinis tikslas yra Mm, užtikrinti tinkamą sienų apsaugą, ypač išorės sienų, taip pat ir supaprastinti tų sienų kirtimą remiantis e, ES bendrijos atitinkamusmis teisės normomis ir taip pat supaprastinti vizų e, procedūras e, valstybėms, trečiųjų šalių piliečiams. Ši vidaus saugumo fondo dalis e, apima, e, jai yra skirta 3,5 milijardo eurų ir pusė jų yra e, maždaug pusės pagal padalymą į valdymą ir jau yra fiksuota nustatyta remiantis pagal tokius tikslus kaip, tiks, kaip sienų apsauga ir panašiai. Ir e, mes esame komisijų, komiteto nariams pateikę savo e, atitinkamą darbo dokumentų e, paketą, kuriame viskas detalizuojama. Ir taip pat kiekviena valstybė narė turi minimalę numatytą 5 milijonų eur, milijardų eurų E, finansavimą, pagal kurį, kur, kuriuo gali naudotis įgyvendinant savo, įgyvendinamos savo veiksmus, būtent e, pagal tikslus nustatytus e, vidaus saugumo fondui taikyti ir naudoti. Taip pat valstybės narės gali specifizuoti, sukonkretinti tam tikrus veiksmus, E, pirkdamos arba įrangą, arba bendradarbiaudamos su Frontexu ir panašiai. Taip pat yra numatytas ir papildomas finansavimas 350 milijonų eurų. Ir e, remiantis padalyjimojų, pastalyjimojų valdymų mes turime daugiau nei 50 milijonų eurų e, finansavimui, e, e, konkrečiai Lietuvai skirtam finansavimui dėl jos, dėl, dėl jos veiksmų specifikos. Didžioji šio fondo dalis yra į, į numatyta būtent sienų apsaugos, apsaugos veiksmams finansuoti. E, E, taip pat, e, ir, taip pat vykdant e, keleivių registravimo programą ir panašius dalykus. Mm, pirmininkaujant Danijai buvo įvykusi konferencija Niderlanduose, kurioje dalyvavo įvairūs parlamento atstovai, taip pat ponia Kenan tame tarpe šiandien, e, kaip jau sakiau, prieš vasaros atostogas dar bus pateikta tam tikrų e, teisinių detalių. Level. And then that leaves 270 million. Taip pat 270 milijonų yra numatyti prilygti bendrijos veiksmams šioje srityje. Noriu atkreipti dėmesį į kai kurios e, svarbiausius bruožus e, e, vidaus saugumo fondo išorės, išorės sienų ir vizų veiklą apima šis fondas visus integruotus sienų valdymo aspektus kitus, e, pradedant nuo veiksmų trečiosiose šalise ir e, baigiant bendradarbiavimu su kaiminėmis šalimis, e, taip pat priemonėmis susijusiamis su laisvo judėjimo užtikrinimu ES teritorijoje. Dar viena fondo naujovė yra iki 50 procentų numatoma galimybė skiriamų lėšų vadovaujantis pasidalyjamuoju valdymu skirti valstybėms narėms. Ir uh, uh, užtikrinti keleivių atitinkamos registracijos sistemos sklandų veikimą. Dešimtos straipsnio antrajame punkte nustatomos atitinkamos sąlygos, kurias turi gyvendinti paramos siekiančios valstybės narės, taip pat mm, deramo valdymo išorės sienų ir vizų srityje kriterijai. E, manau, kad su pranešėju e, turėsime dar apsvarstyti šį aspektą. E, vidaus saugumo fondų e, išorės sienų ir, vizos, e, ir vizų veikla yra susijusi su Šengeno erdvė. Iš fondo lėšų bus finansuojamos įvairūs, finansuojamos stebėsenos mechanizmas kontroliuojant, kaip laikomasi Šengeno teisės aktų ir uh, skiriant, priimant sprendimus dėl operatyvinės paramos valstybėms narėms. Valstybės narės taip pat turi galimybę perskirstyti e, e, teikiamą e, finansavimą, jeigu pritaikius Šengeno vertinimo mechanizmo metodika būtų nustatyti tam tikri skirtumai Manau, kad ponas Mulderis e, taip pat kaip ir kitais aspektais rengia tinkamą pranešimą. Iš šio fondo lėšų būtų finansuojamas ir ES išorės sienų stebėsenos sistemos kūrimas ir atskiri e, jo etapai valstybėse narėse. Taip pat mes norime sustiprinti agent, Frontex agentūros operacinę veiklą, operacinės veiklos potencialą, e, remiantis tarybos sprendimais priimtais pastarųjų metų e, pabaigoje minėjau, pagal pasidalyjimai valdymą skiriamą papildomą lankščią paramos arba e, lėšų sumą kuri turėtų būti naudojama e, operacijoms, kuriuose dalyvautų Frontex agentūra bendroms operacijoms. Taip pat pasinaudosime e, lankstaus finansavimo galimybę, suteikdami valstybėms narėms e, paramą E, jeigu pastarosios e, įgyvendintų bendradarbiavimo projektus, e, pavyzdžiui, steigdamos paraiškų, vizų paraiškų teikimo centrus trečiosiuose šalise tiek norėjau pasakyti, pirmininkė, esu pasirengus atsakyti klausimus Danijos vardu. Pone Miller, ačiū, kad suteikite žodį. Dėl e, reglamento projekto pirmikaujantys šalis gali taip pat trumpai pakomentuoti, kad tarybos darbo grupėje buvo e, pirmą kartą pasikeisti nuomonėmis sausio mėnesį ir mes palankiai vertiname komisijos pasiūlymus supaprastinti administravimo procedūrą, paskirstant ir e, naudojantis fondo lėšomis. Tolesnės diskusijos prasidės rytoj, todėl dabar negaliu suteikti daugiau informacijos, tačiau dar kartą noriu patvirtinti, kad esame pasirengę bendradarbiauti su parlamentu, taip pat ir šiuo klausimu. Ačiū uždėmesi. Klausykime dabar mūsų pranešėjo, pono Marinėsku. Ačiū, pane pirmininkai. Šio reglamento įgyvendinimas grindžiamas dialogu tarp komisijos ir valstybių narių. Dialogas vyks su kiekviena valstybė nare. Norėčiau paprašyti komisijos pateikti mums šio dialogo pabaigos datą, nes reglamente nenumatyti tokie terminai, kitose dokumentuose taip pat nėra. Valstybėms narėms numatomos e, terminas per tris mėnesius nuo dialogo pabaigos pateikti ir parengti nacionalinius veiksmų planus, tačiau aš niekur nemačiau galutinio dialogo baigimosi termino, dialogų pabaigos termino. Norėčiau paklausti komisijos, kaip pastaroji e, vertina pažangių sienų e, e, naują reglamentą dėl Schengeno erdvės veikimo įvertinimo SIS2 reglamento, kaip komisija vertina galimybę, kad visi šie dokumentai būtų įtraukti į nacionalinius veiksmų planus, kad būtų galima suteikti atitinkamą paramą iš fondo lėšų. Taip pat noriu paklausti, kaip bus skirstamos fondo lėšos, turint omenyje, kad šiuo metu nacionaliniai planai nėra parengti, taigi kokiais kriterijais bus vadovaujamasi paskirstant šias lėšas numatytas vidurio laikotarpio numatyta vidurio laikotarpio peržiūra, kuomet būtų galima atlikti tam tikrus patikrinimus, tačiau norėčiau išgirsti, kokie yra kriterijai. Ačiū. Ačiū, panu Marinesku. Ir pabandykime surenkti trumpą diskusiją. Kalbėtojų sąrašas nėra ilgas, ponas Ensiu pirmasis kalbės. Salut și eu inițiativa menținerii acestui instrument financiar. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti šią iniciatyvą, numatyti finansinę priemonę e, vizom po 2014 metų. Kaip ir sakė komisijos atstovė, valstybės narės užtikrina dermas paslaugas šioje srityje ES lygmenių, taip pat ypač Šengeno pasienio išorės, e, pasi, pasi, pasienio išorės prie išorės sienų, ne tik vidaus sienų. Komisija remia šių e, valstybių narių pastangas, tačiau turiu pabrėžti, kad tas, ta parama turi būti siejama su konkrečiamis sąlygomis. Ypač svarbi yra Šengeno e, nuostatų laikymasis. E, komisijos nustatytos sąlygos yra labai svarbu, nes mes e, e, su, jau esame patyrę, kokia svarbi yra e, atliekama mūsų veiksmų, atliekamas vertinimas ir šiandieno veikimo vertinimas. Tik taip didėja mūsų pasitikėjimas apskritai mechanizmo veikimu. Ir yra, ar yra numatytas visas tokių e, sąlygų paketas ir ar bus ketinama e, dėrėtis, e, e, kad būtų e, atitinkamai galbūt tam tikros sąlygos galbūt koreguojamos ar modifikuojamos. Kolegas sakė, kad jo, jo mintis buvo tikrai panašios į mano. Norėčiau pabrėžti vieną svarbų dalyką, kurį tikiuosi teisingai supras komisija ir taryba. Manau, kad 1,1 milijardo eurų skirtų um, e, šalies sienų e, valdymo sistemos e, sukūrimui buvo ger, tai gera suma, tačiau manau, kad dabar reikia taikyti nebe RTP, PB arba į, į, į sienos skirtimo į vieną ar į kitą pusę sistemą. Reikia um, toliau dėrėtis dėl. Um, um, Mm, pasienio e, kirtimo sąlygų, dėl, dėl vietos e, sienos migracijos ir jai taikomų e, sąlygų, kadangi mes norime užtikrinti, kad migracija vyktų legaliai. Ir turiu pasakyti, kad kaip ir ponas Kelleris dalyvavau konferencijoje skirtoje šiai temai Kopenhagoje. Turiu porą klausimų komisijai. Pirmiausia, kokie yra kriterijai, pagal kuriuos jūs e, skirsite paramą kiekvienai valstybei nariai, kadangi pasiūlymai yra rašoma, jog nuo 2010 iki 2012 metų šiuo laikotarpiu Tai, tai bus tam tikras orientacinis periodas e, šio fondo lėšų paskirstimui, tačiau galbūt reikėtų atkreipti dėmesį į tokius elementus kaip e, išorės sienų e, ar, ar žmonių srautų, skertančių tas išorės sienas, mastai. Kitas dalykas - veiksmai įvedant iš naujo e, pasienio kontrolės nėra e, priimtini ir toleruotini, tačiau tokie laikini, e, toks laikinas kontrolės, pasienio kontrolės įvedimas yra siejamas su tikslu kontroliuoti nelegalią imigraciją. Ar, gal, kaip Jums atrodo, ar tai ne, nevaržo laisvos, laisvo judėjimo? E, principų ES ir Šengeno, e, Šengene konkrečiai. E, dėkui. Tie klausimai, kuriuos patiksiu, yra susijęs su bendrosiomis nuostatomis, su politiniu dialogu. Kaip ponas Ensijų noriu pasakyti, kad dabar skirsime nemažai lėšų kažkam, dėl ko teisėkuros procesas dar net neprasidėjo. Ir tai nebus taip lengva, netgi labai sudėtinga. Tai galbūt yra ir politinė diskusija, bet kalbėti, pažiūrėjau, apie duomenų bazę, kai nelabai įsivaizduojame, kokia jinai bus ir kaip veiks, ir apie ją įskirtą finansavimą nėra taip lengva įrangos pirkimas. Suprantame, kad įranga yra brangi ir reikalinga. Čia irgi yra problemų. Kalbant konkrečiau, jūs kalbate apie tam tikruo, tikrus bandomosius projektus, kuriais siekiama sustiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Gal galėtumėt sukonkretinti, kokie tie projektai bus. Taip pat norėčiau sužinoti štai ką. Jūs minėjote apie tai, ar lėšas iš ISF galima naudoti sienų kontroliai ir valdymui, taip vadinami smart border aspektai, ar tą bus galima daryti. Toliau 42 straipsnio antroji dalis teigia, kad nacionalinio nacionalinių ar ES teisės įstatymų, teisės aktų pažeidimas gali baigtis finansinių korekcijų pritaikymu, jei e, tai susiję su šiomis sąlygomis. Yra išvardyjamos tos sąlygos, kad tik atskirais atvejais ta finansinė korekcija gali būti taikoma. Tai kodėl uh, tik tai kai kurie atvejai minimi? Trumpa pastaba. mes be jokios abejonės dar diskutuosime apie vienus ar kitus aspektus, tačiau man aš pastebėjau, kad dar to, tokį aspektą, tai yra pasvarstymus e, įgyvendinti tą vadinamą entry ir exit sistemą. Aš, man, aš džiaugčiaus, jeigu jau tinkamai veiktų SIS 2 sistema prieš pereinant prie kažkokių naujų dalykų. Ir ta, tai, ką kažkada nusprendėme, pagaliau turime įgyvendinti prieš imdamėsi kažko tai naujo. Jo, juk pastebime, kad ir tie, ta, ta senoji sistema dar turi daug trūkumų ir nesklandumų. Kitas dalykas, mums labai svarbu, kad Frontexas galėtų veikti lankščiai ir, atsi, ir sparčiai reaguoti į bet kokius e, valstybių narių poreikius, pagalbos prašymą. Nereikėtų jo e, savo sprendimais ir kažkokius, kokie, kažkokiais nuostatų e, apibrėžimais ir nustatymais e, Frontexo apriboti ir surištiem rankų, kadangi šio agentūra turi labai svarbę funkciją reaguoti ir būtent tuo momentu, kai, jo, kai yra prašoma pagalbos, o ne tada, kai uh, kai mes e, galbūt e, numatėme, jog e, jis, kuomet yra numatoma, jog, jis, jog Frontexas turėtų e, imtis veiksmų po metų ar po dviejų tam tikrais atvejais. Reikia numatyti ir tokias, e, tokius, e, tokias sąlygas, kuomet Frontexas gali reaguoti sparčiai ir netidėliotinai valstybių narių kreipimasi. Pone Spaik. Um... Dėkoju. Galbūt pradėsiu nuo paskutinio klausimo dėl Frontex svarbos. Frontex mm, valdyba vakar ir šiandien posėdžiavo apie tai, kaip pagal peržiūrėtą reglamentą Frontex veiks. Parlamentas ir taryba tvirtindami 12 metų biudžetą, numatė galimybę e, keisti Frontex finansavimą, atsižvelgiant į pagal reglamentą jam numatytas, e, šiai agentūrai Frontex nu, agentūrai numatytas naujas užduotis. Ir siekiama keisti ir darbuotojų struktūrą, tobulinti darbuotojų struktūrą, kad jungtinėse operacijose galėtų dalyvauti daugiau fro, um, jungtinėse operacijose dalyvautų Frontexo atstovai, o ne valstybių narių ekspertai. Ir yra tam tikri kiti valdybos dar priimti nutarimai. Po vakarykščių diskusijų tiek galėčiau apie tai pasakyti, o dabar kiti klausimai ir komentarai kada baigsis politikos dialogas. Negalime pradėti to dialogo, kol reglamentai nėra patvirtinti. Aš tik sakiau, kad komisija ketina paskelbti komunikatą, kuriame būtų išdėstytas procesas, politikos dialogo procesas ir ko tikimasi iš to dialogo Bet kada tas bus neaišku, nes taryba ir parlamentas turi susiti, susitarti dėl reglamentų. Tikimasi, kad valstybės narės nacionalinės programas 2014-2020 metų laikotarpiui patvirtins 2014 metais. Ir ko gero politikos dialogas tada vyks kitų metų e, antrame arba trečiame ketvirtyje lėšų paskirstimas. Pirmasis priedas yra mm, lentelė šiame priede, kuriame nurodytas nacionalinių programų finansavimas. Pagal išorės sienų fondą mm, pateikiamas 10-12 metų finansavimas ir pagrindiniai kriterijai to finansavimo yra 30 procentų išorės e, žemės sienoms, 35 procentai jūrų sienoms, 20 procentų oro uostams, 15 procentų konsulatams. O išsamus e, to finansavimo kriterijai yra numatyti išorės sienų fonde. Sienų klausimas. E, pernai metų ir šių metų darbo programoje komisija nurodė, kad labai svarbu, kad būtų reaguojama į tarybos išvadas ir vadovų tarybos išvadas šioje srityje. Pernai metais pateikėme komunikatą, pernai rūdienį komisija pateikė komunikatą, e, kuris minėjo keliautojų e, įvažiavimo į šalį ir išvažiavimo iš šalies įvairias programas ir finansavimas iš to 1,1 milijardo bus teikiamas remiantis reglamento 15 straipsnių ir valstybės narės gali pasirinkti, kam e, pagal šį fondą skirs nacionalinės programas. Pasižymėjau ir tuos komentarus, kur esame skatinami pasižiūrėti, kaip veikia dabartinės sistemos prieš, pradedan, prieš pradedami kurti naujas sistemas. Neturime neįvertinti to, kas jau pasiekta vizo, vizų informacinė sistema veikia puikiai, Šengeno sistema gali mums duoti puikią mm, patirtį, kaip sistemos turi būti kūriamos pirmiausia bent jau uh, kuriant sistemą reikia aiškiai žinoti ir susitarti, ko mes iš tos sistemos norime. Ir jei kalbėsime apie mm, pasienio sistemas, tai jų kūrimas neturi prasidėti anksčiau, negu kad bus sutarta dėl reglamentų. Taigi, jei iki 14 metų parlamentas ir taryba susitars dėl tų sistemų, tai tada jos bus kūriamos ir ko gero galės pradėti veikti nuo 18 metų. Ir labai svarbu, kad visos valstybės narės tam pritartų. Ir kad tai atsispindėtų ir ISF kad diskusijos ir mm, tai, kas dėl ko sutarta, atsispindėtų ir daugiametėje finansinėje programoje. Tie, ko gero, būtų pagrindinių dalykų. Ponas Marinėsku klausė, kaip atsižvelgsime į Šengeno vertinimo mechanizmą. Mes manome, kad kai kalbame apie lėšas, kurios bus skiriamos valstybėms, nacionaliniams programom įgyvendinti, tai jau um, pradėtas darbas vertinant įvairius Eurosol sistemos aspektus, kad būtų galima išsiaiškinti, kokio finansavimo prireiks. Ir aš manau, kad mūsų pasiūlymas yra pakankamai lankstus ir tikimės, kad Šengeno valdymo sistemoje sienų kodeksai ir Šengeno vertinimo sistemoje bus pasiekta gerų rezultatų. Ar sienų kontrolę ir valdymą galima finansuoti iš vidaus saugumo fondo ketvirto straipsnio? Ketvirtoje dalyje sakome, kad ne. Nes čia nenorime, kad būtų laikinai gražinta vidaus sienų kontrolė, nes norime, kad tai būtų galima padaryti tik, kad šiandienų sienų mm, kontrolės sistemą e, būtų galima mm, keisti tik tai laikinai, numatant vidaus sienų kontrolę bet nenorime numatyti dar tam lėšų. Nenorime, kad, norime, kad valstybės narės, jei tokios priemonės bus taikomos, galėtų tada apibendrinti jų rezultatus. To... Nieko ypatingo pasakyti nenoriu, tik padėkoti komisijai ir tarybai ir tikiuosi, kad ateityje gerai bendradarbiausime. Thank you. We thank you, Mr. Marinescu. Ačiū, ponai Marinescu. Ir vėlgi jums priminsiu, kad kokia yra darbo, darbų tvarkaraštis. E, tai yra e, seminaras, pranešimo projektų teikimas, e, pakeitimų pateikimų terminas, jų svarstymas ir galutinis orientacinis balsavimas Tai buvo paskutinė iš, e, paskutinė iš tų, e, paskutinis iš dokumentų, kuriuos mes svarstėme prieglopščio ir migracijos e, srityje ir fina, bendrųjų nuostatų kontekste. Ir prieš nutraukdami darbą ir pradėdami rytoj 9 ryto, dar paskelbsiu 8 darbo tvarkės punktą, tai yra Europos parlamento 2013 m. biudžeto prioritetai. Čia e, bus keičiamasi nuomonėmis su pagrindiniu pranešėju atsakingu už 2013 metų biudžetą Giovanni Lavija. Sveikinama kolega Lavija, kuris pristatys biudžeto projekto prioritetus. Jis bus pateiktas e, artimiausių metų komisijos. E, taip turėtų įvykti balandžio 25 dieną. Ir bus pateiktas nuomonės projektas, e, e, apie, kuriame bus apsvarstyti prioritetai prieš birželio mėnesio trilogą. trilogą. Ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Lavyje. Prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau pristatėte šį klausimą. Per paskutinę plenarinę sesiją jau Pirmąjį etapą įveikėme, tvirtinant, rengiant 2013 metų biudžetą, pagrindinės gairias, plenarinėje sesijoje patvirtinome 2013 metų biudžeto, nustatydami arba pabrėždami kelis parlamentui svarbius prioritetinius klausimus, o detalės susijusios su atskirais skirsniais biudžeto jau bus svarstamos per trilogo sustikimus. Ir aišku, aš įtrauksiu visus pagrindinius parlamento komitetus į šį procesą. Taip pat galėsime aptarti vėliau atskiras biudžeto kategorijas. Esu pasirengęs glaudžiai bendradarbiauti su visais pranešėjais, rengiant nuomonę dėl šio biudžeto projekto kartu su kitais komitetais ir mes e, bendrai nustatysime parlamento darybininkams suteikiamus galiojimus. Kolegos bus pastebėję, kad 2013 biudžetas, kurį dabar bandome svarstyti, bus paskutinis dabartinės daugiametės finansinės e, programos kontekste. Todėl ypatingai uh, E, mokėjimams e, iš šio biudžeto skiriamas didžiulis dėmesys e, Europos programos. Jų gyvendinimas pasiekė finišo tiesėje, todėl atsižvel pagal prisimtus asignavimus įsipareigojimus turi būti vykdomi ir biudžeto mokėjimai, prisimenant, kaip buvo įgyvendinamas 2011 metų biudžetas, galime e, paminėti nemažai problemų ir e, sunkumų, kadangi biudžete, e, biudžeto lėšas buvo galima dėl įvairių pribojimų panaudoti ne visapusiškai, kalbant apie asignavimus mokėjimams buvo daug sungumų, Todėl iš 11-12 metų biudžeto buvo perkelta nemaža dalis e, nepanaudotų lėšų. E, tačiau reikia paminėti, kad 2011 e, metais mokėjimų dalyje E, trūko 11 milijardų eurų, kurios dabar turėsime rasti 12 metų. Biudžete turime labai atidžiai stebėti, kaip yra e, vykdomi mokėjimai tam, kad kitų metų pradžioje išvengtume panašių problemų kaip šiais metais. Norėčiau, kalbant apie pagrindinės biudžeto gairės, į du aspektus atkreipti dėmesį. Turėsime finansuoti iš biudžeto uh, ekonomikos augimą ir plėtrą. E, šiai temai kartu su taryba skirime daugiausiai dėmesio krizės akivaizda. Kita svarbi e, tema arba sritis yra užimtumas. Europoje esama didelio jaunimo nedarbo, ypač pietinėse ES valstybėse. Taip pat norėjome ypatingą dėmesį skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes šiuose įmonėse per pastarai dešimtmetį sukūrėm 85 procentai naujų darbo vietų. Todėl smulkiam verslui reikia skirti ypatingą dėmesį. esame skirtingų biudžeto kategorijų, jas susvarstysime trilogo susitikimuose. Todėl tikiuosi glaudaus bendradarbiavimo su jūsų komitetu, svarstant visas kategorijas, kurias, kurios jums yra svarbios. Kitas svarbus aspektas yra bandomieji projektai ir parengėmėjai veiksmai, kuriems parlamentas įprastai teikia pirmenybės, siekdamas paskatinti įvairias iniciatyvas tose e, sritise, kuriams nenumatytas finansavimas iš biudžeto eilutės. Kalbant apie bandomus projektus ir parengiamosius veiksmus, mes parengsime atitinkamų šių veiksmų tvarkaraštį tam, kad e, šiandien galėtume pateikti komisijai e, šias iniciatyvas ir būtų galima uh, konkrečiau svarstyti jų finansavimo galimybės, e, jeigu nebus numatytas skiria biudžeto eilutė. Toms sritims, kaip ir praėjusiais metais, e, pagrindinio komiteto, taip pat lygio komiteto prašysime iki gegužės pabaigos pateikti savo pasiūlymus dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų 2013 metais tam, kad dar birželio mėnesį galėtume šios pasiūlymus pateikti Europos komisijai ir pastaroji galėtų įvertinti potencialias e, šių projektų finansavimo galimybės ir jų įtraukimą į bendrąjį biudžeto paketą, kuris bus tvirtinamas parlamente dar iki vasaros pertraukos. Todėl norėčiau paprašyti komisijos atstovų glaudžiai bendradarbiauti su pranešėju tam, kad parlamentas galėtų galtinį savo pasiūlymą pateikti iki metų pabaigos, atsižvelgiant į kuo didesnį skaičių teikimo pasiūlymų, tam, kad galėtume pradėti e, taikinimo procedūrą. Uh, ir darybas su taryba mums reikia rimtų darybinių įgaliojimų, kuriems pritartų dauguma parlamento narių ir e, e, mums reikia atitinkamų prioritėtų. Aišku, 2013 metams ačiū ponui Lavijai už 2013 metų biudžeto prioritėtų pristatymą. Žinome, kad Libė komitetas paskyrė pranešėją, poną Jekolino, ir jam dabar steiksime žodį. Noriu padėkoti ponai Lavyje už e, šią išsame informaciją ir puikų e, temos pristatymą. Jis trumpai minėjo biudžeto tikslus. Strasbūrė kai kurios aspektus uh, aptarėme, svarbios temos yra užimtumas, ekonomikos augimas ir plėtra. Mums e, labai svarbus, e, svarbis rytis e, prieglopščio fondo, migracijos fondo, vidaus saugumo fondo klausimai. Reikia atsižvelgti taip pat ir agentūrų veiklą ir jos finansavimą mūsų komitetų svarbių agentūrų. Reikia vertinti, kaip, kokiu rezultatu jos pasiekė nuo 2013 metų. Reikia numatyti, skirti finansinę paramą veiksmams, kurie bus pradėti gyveninti tik nuo 2014 metų, reikia užtikrinti atitinkamą nuoseklumą mūsų veikloje todėl 2013 turėtume laikyti tam tikrais pradžios metais. Kalbėjome apie solidarumą, atsakomybę, tačiau neturėtume pamiršti ir pasitikėjimo, kurį suteikė mums mūsų piliečių, todėl turime stiprinti jų saugumą. Tai yra labai svari priežastis, dėl kurios turėtume daugiau dėmesio skirti bandomiesiams projektams ir parengiamiesiams veiksmams, nustatant atitinkamą prioritetinį sąrašą, e, kuris būtų sudaromas, atsižvelgiant taip pat ir mūsų komiteto teikiamas rekomendacijas tam, kad e, per numatytą laikotarpį būtų galima parengti tokį biudžetą, kuris iš tiesų atitiktų ES poreikius ir lūkesčius. Ačiū ponui Jekolina. Ponas Buzutil norėjo pakomentuoti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pane pirmininkė, tikiuosi, kad jūs e, nepraleidote pro ausis tam tikros ironijos gaidelės, e, kad e, svarstant ankstesnius pranešimus <clears throat> visi komiteto nariai dalyvavo diskusijose, o svarstant vieną iš svarbiausių ES klausimų biudžeto prioritetus kitiems metams, tai turime tik tai tris komiteto narius, kurie dalyvavo diskusijose. Tačiau noriu padėkoti ponui Lavijui už tai, kad atvyko čia pasikeisti su mumis nuomonėmis. Aš manau, kad šis pasikeitimas nuomonėmis ypatingai svarbus, nes visi žinome, kad ES, e, kad e, teisingumo ir vidaus reikalams skirimas vienas procentas nuo viso ES biudžeto yra nepakankamas, todėl ponas Lavija turėtų uh, E, būtent šį aspektą turėti omenyje, nes tai yra viena svarbiausių ES politikos ryčių, kurią kūruoja šis komitetas ir mums yra skiriamas ir numatomas tik tai vienas procentas ES e, biudžeto lėšų. Tai yra akivaizdžiai nepakankama. Prašau pono Lavijos priimti domen, kad piliečiams rūpės su teisingumu vidaus reikalais ir ypač kova kovos su e, terorizmu, policijos bendradarbiavimo, migracija, prieglapšio klausimais susiję aspektai, todėl mums reikia užtikrinti dermą finansavimą, kad būtų e, įgyvendinami politiniai sprendimai šiuose sritise naudingi piliečiams. Noriu atkreipti dėmesį, pana Lavijas, kad kūriama vis daugiau agentūrų, už kurias atsakingas šis komitetas, dauguma jų yra naujos. E, vis dar e, besivystančius, samdančius darbuotojus, organizuojančius savo veiklą, tam, kad sugebėtų mm, pateisinti e, su jomis siejamus lūkesčius. Ponas Lavija pats kilęs iš Sicilijos ir jis puikiai supranta tokių politikos ryčių kaip e, e, imigracija svarba ir būtinybė skirti šioms rytims deramą finansavimą. Jeigu, pavyzdžiui, mes e, siekiame kad Frontex agentūra sustiprintų savo pastangas užtikrindama jūrų sienų kontrolę, tai nepasieksime šių tikslų, nesuteikdami šią agentūrai papildomą finansavimą, taip pat kaip ir kitoms agentūroms apibendrinamas. Pone pirmininkė, manau, kad tikrai neatsitiktinai mes parinkome poną Jekolino rengti e, tapti mūsų nuomonės referentu, jis taip pat kilęs iš Sicilijos ir aš sutikras, kad jo bendradarbiavimas su pono Lavija bus labai naudingas mūsų komitetui. Ačiū. Pirmininkas, mes priimsime domenį jūsų e, komentarą e, dėl tam tikrų įtampų. E, Libė komitete, balsuojant ar diskutuojant dėl tam tikrų klausimų, kurios <clears throat> e, e, svarstant dalyvauja vienoks ar kitoks e, komiteto narių skaičius. Aš manau, kad dabar svarstami klausimai svarbus ne tik siciliečiams, tačiau ir visiems ES piliečiams. Pone Keller dar norėtų pakomentuoti, pone Holmeier taip pat, pone Keller pirmąjį suteiksime žodį. Lot, but actually, Simon, the, the is... Dėkoju. bet e, turim galimybę tada išsikelti daugiau prioritetų ir sudaryti ilgesnį norų sąrašą. Aš suprantu, kad labai mažai lėšų skirta vidaus klausimams, nors iš tiesų išteklių reikia. Todėl turime pasižiūrėti, kur labiausia reikia lėšų, bet nešvaistyti jų ir nesiekti to, kad paskirtos lėšos dar reikalautų papildomų dotacijų. Jau svarstėme apie tai, kad e, bandoma plėšti, plėsti agentūrų e, mandatą kaip JAZU, EDPS, Europos duomenų apsaugos e, priežiūros pareigūnas taip pat ir, ir struktūra taip pat reikalauja finansavimo. Ir mums reikia atlikti tinkamus įvertinimus. Kai kūrėme naują politikos sritį, tai turime išsiaiškinti, įvertinti, tinkamai įvertinti jau esamas uh, politikos sritis. Kitas svarbus dalykas - pabėgėlių fondai Graikija. Ženkliai nieko gero nenuveikė šioje srityje. Kitas biudžetinis klausimas, kuriam turim skirti dėmesio, yra toksai agentūros prašo biudžeto, pavyzdžiui, Frontexas prašo lėšų ir metų viduryje, prašo papildomo finansavimo, tas finansavimas jau nebeina, nebesvarstomas mūsų komitete. Bet ko gero iš pat pradžių agentūra turėtų sakyti, kokio biudžeto, kokio finansavimo nori, o ne iš pradžių gauti vieną finansavimą, sakyti, kad reikia vienokio finansavimo po kelių mėnesių prašyti papildomų lėšų. Reiktų tokias problemas taip pat spręsti. Dėkoju, ponia Holmeier. Dėkoju, ačiū ponui Giovanni Lavija Manau, kad šiais laikais visiems aišku, kad kaip e, kolegos e, Buzutylis ir Kelleras pasakė, e, šioje srityje reikia pakankamai finansinių išteklių, jo labiau, kad šis rytis vis dar vystosi, dar patiria intensyvę raidą, ar tai būtų migracijos politikos rytis, ar policijos bendradarbiavimas ar panašiai. Frontexo darbai, JASU agentūros kūrimas ir prisideda vis daugiau įvairių sričių, kuriuose Europa turi e, lygiuotis į jungtinės valstijas, bent jau stengtis į jas lygiuotis. Libe komiteto e, darbo akcentas yra e, ir be kita ko e, organizuotas nusikalstamumas. Ir būtent šioje srityje dar gali, yra daug galimybių veikti preventyviai ir kita vertus tenktis kurti e, tarptautinius tinklus, kovojant su organizuotų nusikalstamumu ir konkrečiai, pavyzdžiui, kibernetiniais išpoliais, kuriant atitinkamus centrus, uh, ir mm, svarstyti į Nysą e, plėtimo klausimą. Ir mm, mes žinome, kad dabar tos pastangos suryja milijardus eurų ir um, e, Mes žinome, kokius, kokios didžiulės e, nuostolius patiria įvairios įmonės, verslas, ypač mažos ir vidutinės įmonės dėl e, kibernetinių išpolių ir negalime į tai numoti rankos. 2013 metais irgi turėsime labai intensyviai svarstyti šios klausimus ir e, stengtis kovoti efektyviai su organizuotų nusikalstamumu. Komisija yra pateikusi savo atitinkamą komunikatą ir 2013 met, 13 metais mes turėsime atitinkamai reaguoti jos pasiūlymus, kadangi žinome, kad e, verslo nuostoliai šiuo metu ir žala jam daroma yra tokia didžiulė, kad jos tikrai negalima ignoruoti ir reikia imtis preventyvių veiksmų, ieškoti kažkokių naujų techninių galimybių. Ir svarstyti taip pat, kokias techninės galimybės kasdieną e, susikuria ne tik tai mes, bet ir tie patys nusikalteliai. Dėl to mums reikia labai, e, labai reikia bendradarbiauti tarpusavyje ir ieškoti geriausių sprendimų. Būtent tą norėjau pasakyti visos mūsų diskusijų, pastarųjų mėnesių diskusijų apie MVI kontekste. Taigi turime neužmiršti šio aspekto. Dėkoju. Ačiū, ponas Brons paskutinis pasisakymas prieš grįžtant prie pono Lavijas. Aš manau, kad e, šiek tiek nukrypsiu nuo tų e, finansinių dalykų, nes ponas Lavija kalbėjo ir apie ekonominius aspektus. Jis nesprendžia, ne, nepriima sprendimų dėl ekonominių e, dalykų ES, tačiau jis minėjo E, ūkio augimą ir e, raidą ir plėtrą, taip pat kalbėjo apie kovą su nedarbu. Valstybėms e, narėms esančioms pietuose yra labai, labai brangiai kainuoja ta kova su nedarbu. Uh, Kodėl tada mes turėtume nustatyti vienodas palūkanas visose 17 eurozono šalių? Ir kodėl e, užmirštame, kodėl leidžiame Kinijai ardyti Europos ekonomiką? Ir kodėl mūsų ekonomika turi E, mūsų piliečiai turi e, konkuruoti su migrantais legaliais ir nelegaliais, kad gautų darbą. Ponas Lavyje. Ačiū, pasakysiu baigiamuosius žodžius. Pirmiausia, padėkodamas Lybė komiteto nariams už jų pasisakymus. Buvo paminėti tikrai įdomus aspektai. Manau, kad 2012 biudžeto vidaus reikalams ir teisingumui e, sumos yra tikrai nedidelės, tačiau tai yra ilgų dėrybų rezultatas ir turime atsižvelgti į daugiametės finansinės programos nustatytas lubas. Nėra numatyta didelė marža, neturime daug veiksmų laisvės, todėl turime pasinaudoti egzistuojančiamis galimybėmis, pasinaudoti tais pinigais, kurie numatyti buvo pagal daugiamantę finansinę programą. Ponas Busatylis kalbėjo, kad yra netidėliotinų veiksmų, kuriems reikėtų papildomo finansavimo, tačiau dar kartą noriu pakartoti, kad um, šios pinigus turime pas, panaudoti, e, tos pinigus galime panaudoti naudodamisi dabartinę finansinę e, programą ir e, svarstydami naują finansinę programą kalbėsime apie naujas sumas. Kiti kolegos minėjo kad turime mm, neužmiršti ir tokių biudžeto įlučių, kaip visa e, imigracijos politika ir pabėgėlių fondas. Monika žino, kad paskutiniaisiais, pastaraisiais biudžetiniais metais konstatavome, kad yra balansas tarp e, pabėgėlių e, fondo ir imigracijos politikos. Žinoma, norėčiau išgirsti, kokie jūsų prioritetai ir kągi mums konkrečiai reikia daryti, kad optimaliai panaudotume esamus išteklius. Aš taip pat girdėjau ir tai, ką pasakė ponia Monika Holmeier dėl kibernetinių išpolių. Iš tiesų, mums reikia čia taip pat daugiau nuveikti, kadangi tai yra Europos masto problema, ne nacionalinė problema. Turime e, bendradarbiauti, spręsdami šį klausimą. Ir pagaliau Turiu atsakyti į pono Bronso ar sureaguoti į pono Bronso pasisakymą. Problema, kurią jis minėjo, yra didelė, tačiau tai ne mano mm, dabar, ne mano užduotis į tai atsakyti. Dar vyksta labai aršios diskusijos šiais klausimais. Aš norėjau, kad jos vyktų, tačiau ne visada yra įmanoma e, kalbėti prieš Europą, būti prieš Europą, tuo pat metu nesiūlant jokių konstruktyvių pasiūlymų. Dėkoju ponui Lavijai už darbą, kurį jau nuveikėte ir kurį dar turėsite nuveikti ir e, bendradarbiausite su kitais kolegomis iš komiteto. Ir dabar suteiksiu žodį pranešėjui Jekolino, gal jis norės ką nors dar pridurti, 30 sekundžių sureaguosiu į tai, ką pasakė Simon Busatil, mums iš tiesų reikia daugiau lėšų. Tai yra nedidelė biudžeto dalis, kai kalbame apie e, išlaidų kategorijas, kurios yra priskiriamos mūsų kompetencijai. Tačiau reikėtų ir tas turimas lėšas tenktis panaudoti kiek įmanoma veiksmingiau. Nuo 2013 metų e, visus turimus pinigus panaudoti deramai ir teisingai. Pirmininkas, ačiū. Baigiame darbus. Pratesime rytoj 9 val. Ačiū. Atsiprašau, dar sako pirmininkas. Paskutinis pranešimas. Biudžeto e, projektas 2013 metams, kaip jau sakiau, bus pristatytas komisijos balandžio 25-ąją. Pranešėjas savo nuomonę e, pristatys e, dėl prioritetų E, gegužės 8 dieną. Dėkuoju.